A. Ponios ir ponai. Pradėkime darbą, nes kaip be jokios abejonės pastebėjote, komisijos narys jau laukia posėdžio pradžios. Taigi pradedame darbą. Na ir kaip susitarėme vakar, kaip buvo sutarta vakar. Pasiūlius poniai Moičia. Atidėsime balsavimą dėl miškininkystės strategijos. Aš suprantu, kad dabar visi ieškote savo balsavimo kortelių. manau, kad galime pradėti balsavimą. Taigi, užduodu štai kokį klausimą. Kas pasisako už tai, kad būtų atidėtas balsavimas dėl miškininkystės? Kas už tai, kad būtų atidėtas balsavimas? Kas už tai, kad būtų atidėtas balsavimas? Prašau, panas De Castro. Atsiprašau, aš persidau ir neišgirdau, ką sakėte. Mūsų frakcija šį rytą pasitarė, mes pasitarėme taip pat su pranešėja Kostinger. Ir mes norėtume pateikti pakeitimą žodžiu prieš balsavimą tam, kad būtų galima į tekstą įtraukti kai kuriuos klausimus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta rengiant kompromisinį pakeitimo pasiūlymą. Pranešėja Kostinger pritarė mūsų pasiūlymui mūsų žodiniams pakeitimams, todėl mes nenorėtume pavėlinti, nukelti balsavimo. Svarbu išklausyti Elizabeth Kostinger nuomonės. O, o odniesienie się pani Kostinger, to wtedy nie będziemy głosować. Pone Kostinger, ką jūs e, apie tai pasakytumėte? Dėkoju. Dėkoju ponui De Castro. Mes e, Kalbėjomės apie pakeitimus, kurie nepatenka į septintąjį kompromisą ir dėl jų balsuojama bus atskirai, mes galime juos irgi aptarti, ypač vieną iš jų. Tai yra tikrai techninio pobūdžio detalūs pakeitimai ir man dėl jų nekyla jokių problemų. Tačiau jeigu bus siūlomi žodiniai pakeitimai, tuomet teks e, susitarti ir pritarti arba ne tiems žodiniams pakeitimams, nes dabar keisti balsavimo sąrašo mes negalime, negalime iš naujo pradėti aptarinėti balsavimo sąrašo, bet man žodinis pakeitimas galbūt yra visai ir primtinas. Dėkoju. Ponas Federlė, gal pasisakys? Taip, aš tiesiog norėčiau kolegų greičiau reaguoti ateityje, nes dabar visi turime balsuoti, kai tuo tarpu to visiškai nebūtina, nes socialdemokratai pritarė balsavimui ir prašyti žodinio pakeitimo reikia tada, kai bus balsavimas šiandien po pietų. Aišku, viskas gali keistis dėrybos ir panašiai, tačiau ateityje viską turime atlikti kur kas tinkamiau, nes e, man, pavyzdžiui, manęs laukia koordinatorių posėdis įtre komitete ir panašiai, taigi prašau daugiau planuoti darbus ir greičiau reaguoti ateityje. Dėkoju. Pirmininkas, ponios ir ponai kadangi komisijos narys jau laukia, pradėsime dabar susitikimą su komisijos nariu, o sprendimą priimsime iškart prieš balsuojant. Taigi, sprendimas bus priimtas prieš balsavimą, nes dabar mūsų laukia komisijos narys, nėra patogu, balsuoti dabar nebalsuosime. Jeszcze będzie, będzie e, e, pani poseł. E... Pone Kestinger, jums irgi, jūs irgi turėsite dar laiko ir pasikalbėti ir, ir dėryboms ir galiausiai apsispręsime prieš pat balsavimą. Ir tada nuspręsime, ar atidedame balsavimą ar ne, o dabar pradėkime susitikimą su komisijos nariu, nes negalime versti jo dar ilgiau laukti. Dėkoju.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 zacząć od. Chcę zacząć, proszę Państwa. Ponios ir ponai, norėčiau iš pradžio atsiprašyti komisijos nario už tai, kad šiek tiek vėluojame. Ir sveikinu visus atvykusius šiandien į mūsų posėdį ir šio susitikimo laukėme gan ilgai, susitikimo su komisijos nariu. Tikrai labai laukėme galimybės su jumis susitikti. Ir turime aptarti daug svarbių klausimų. Komisijos narys jau paskelbė apie daugelį tų dalykų ir aš gal net ir nekalbėsiu apie tai, nes šiek tiek vėluojame. Ir prieš suteikdama žodį komisijos nariui, norėčiau pasveikinti ir mūsų posėdžio svečius, jaunus ūkininkus, atvykusius iš Ardeš regiono. Ponas Dantan yra to regiono Europos parlamento narys. Taigi sveiki atvykę, jūs esate Europos žemės ūkio ateitis. Jūs čia atvykote tikrai labai puikiu momentu, nes e, nėra matyti nieko geriau nei posėdžio metu išklausyti komisijos nario. Ir mūsų komitete lankosi komisijos narys, yra komisijos atstovai, yra direktorių jį lydinčių, kitų jo komandos narių atvykusių į mūsų posėdį, taigi sveiki atvykę visi ir dabar e, žodis komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad surengėte šias politinės diskusijas apie tai, kaip reiktų supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką. Kaip Jūs žinote, supaprastinimas man yra 15 metų prioritetas ir kaip ir Jūs, aš taip pat tam skiriu daug dėmesio, kad būtų sumažinta administracinė našta Europos ūkininkams. Naujoji žūp jau veikia 3 mėnesius ir visi suprantame, kad tai ne nemenkas iššūkis ūkininkams, kadangi jie turi pristaikyti prie naujosios politikos. Labai svarbu pabrėžti, kad supaprastinimas yra bendra atsakomybė visų tenkanti visoms ES institucijoms ir valstybėms narėms. Ir mes visi turime suvaidinti savo vaidmenį, kad tas supaprastinimas būtų realus ir atneštų naudą Europos ūkininkams. Per dėrybas dėl naujosios bendrosios žemės ūkio politikos valstybėms narėms e, buvo, valstybės narės reikalavo lankstumo tam, kad būtų atspindėtos įvairių valstybių narių specifinės aplinkybės. Tas ypatingai pasakytina apie pasirinkimus įgyvendimo srityje dėl tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros. Norėčiau Jums priminti, kad dėrybų metu komisija dažnai priminė valstybėms narėms, kad bet koks papildomas lankstumas neišvengiamai turės įtakos bžūp sudėtingumui, kalbant apie ūkininkus ir kitus naudos gavėjus. Įgyvenimo variantų Analizė, kurią atliko valstybės narės, rodo, kad valstybės narės nes, nepasinaudoja visais supaprastinimo elementais, kurie yra numatyti, numatyti pagal supaprastintą reformuotą apšūp. Ir galbūt dėl politinių priežasčių dažnai yra taikomos paramos sistemos, kurios yra sudėtingos, kompleksiškos, jas sudėtinga kontroliuoti ir tai turi įtakos naudos gavėjams ir administratoriams. Pirminkė, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad išsamei sureagavote 110 puslapių į mano kvietimą pasidalinti idėjomis, kaip būtų galima supaprastinti žūp. Jūsų idėjos yra labai vertingos šiose diskusijose ir aš labai atidžiai tas idėjas apsvaršiau. Dokumente kalbama apie įvairias rytis susijusias su žūp politika Ir dažniausiai kalbama apie tinkamumo kriterijus mokėjimams, tai yra susiję su gamyba e, gyvulinkystės sektorija, taip pat žalinimu, kontrolė, kontrolė ir sankcijomis žalinimo srityje, taip pat e, tam tikrai susitarimais, kurie gali būti taikomi, taip pat aktyvių ūkininkų apibrėžimas, smulkus jauni ūkininkai ir įvairi, įvairios sistemos taikomo, taikomos, jiems, tai, taikomos jiems, taip pat e, vaisių ir daržovių sektorius. Taigi mes analizavome šiuos pasiūlymus, taip pat kitų suinteresuotų šalių pasiūlymus per e, žemės ūkio politikos portfelio skriningą. Valstybės narės ir suinteresuoti asmenys e, pritarė jums rūpimiems e, klausimams ir prioritetams. Diskusijos vyksta taip pat ir per reformuotą pilietinio dialogo grupę. Bandoma konsultuotis su žmonėmis visose ES regionuose, atsižvelgiant ir ekonominius ir neekonominius interesus. Jūs kaip Europos parlamento nariai, žinau, kad tiesiogiai, netiesiogiai nuolatos bendraujate su savo rinkėjais ir aš manau, kad ta patirtis ir tie pavienių atvejų, to, tos pavienių atvejų studijos tikrai yra labai svarbios siekiant supaprastinti bendrąją žemės ūkio politiką. Taigi aš laukiu jūsų idėjų, minčių ir nuomonių, kurias išsakysite šiandien ir vėliau siekiant supaprastinti žūb. Norėčiau priminti apie tris pagrindinius principus, kurie, mano manimu, turėtų vyrauti mūsų darbe. Baziniai politiniai sprendimai, kurie buvo priimti 12 metais, turi būti gerbiami, jų turi būti laikomasi. Pasiūlymai dėl suprastinimo neturi susilpninti žūb finansinio valdymo ar didinti klaidų lygio. Prioritetas turi būti skiriamas tiems ūkininkams ir toms rytims, kur ūkininkai ir kiti naudos gavėjai labiausiai yra susirūpinę. Ir aš tikiuosi, kad tuos pagrindinius principus aptarsime ir šiandien. Ūkininkams reikia stabilumo, kad jie gyvendintų reformą vietoje ir nuolatiniai pokyčiai tikrai nepalengvins jų užduoties. Stabilumas yra esminis tiems ūkininkams, kurie turi priimti sprendimus dėl investicijų savo įmonėse savo ūkiuose. Taigi tai yra tos rytis, kuriuoms skirsiu daugiausia dėmesio per ateinančius mėnesius. Kitas dalykas yra žalinimas. Aš tikiuosi, jūs nesate nustebę, kad daugumas jūsų siūlymų susijęs su tiesioginėmis išmokiomis yra susijęs su žalinimu. Reikia peržiūrėti šią sistemą po vienerių metų ir aš esu pasirengęs tą padaryti. Ir toje peržiūroje reiks kalbėti apie ekologinio, e, ekologinius elementus, kitus dalykus. Kai kurie jūsų pasiūlymai pra, at, atvertų politinį susitarimą dėl žalinimo. Ir tie pasiūlymai viršyje supaprastinimo siekį, tačiau tai nereiškia, kad netur, ne, neįmanomi yra tie pakeitimai, neperžiūrėjus esminių teisės aktų. Kitos yra patekimo į, patekimo į rinką priemonės. Džiaugiuosi, kad procesas jau egzistuoja keletą mėnesių pasitelkus jūsų pasiūlymus ir buvo sukurta darbo grupė 14 metais. Generalinis Agri direktoratas e, seka su paprastinimo ir klaidų mažinimo e, darbo tvarkę. Tas darbas vyksta, dalyvaujant valstybių narių specialistams ir CMO, CMO komiteto nariams. Čia yra 200 reglamentų, kuriuos mes peržiūrėme ir aš tikiuosi, kad šio darbo rezultatas leis sumažinti, labiau integruoti tam tikrus teisinius aktus ir darbas tikiuosi bus užbaigtas šiais metais. Kalba eina apie vaisių ir daržovių sistemą, e, kitus teisės aktus. Viešo sektoriaus intervencinės priemonės yra ta priemonė, kuri būti taikoma tik tai prireikus. Dar vienas retis, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra atsiskaitimai. Tai buvo įvertinta kaip administracinės naštos priežastis ir tai paveikė ir nacionalinės administracijas, ir, ir kitas institucijas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad supaprastinimas yra ir bus vykstantis procesas turime prisimti atsakomybę ir kuo galima greičiau nustatyti sritis, kur reikalinga supaprastinti teisės aktus. Geras pavyzdys, skubaus reagavimo pavyzdys. Čia yra du konkretūs dalykai, kur reikia iškartimtis veiksmų. Pirmiausia, tai yra tai, apie ką kalbate ir jūs valstybės, valstybės narės, būtent, kad komisija pakeistų taisyklės dėl gyvūnų registravimo ir identifikavimo. Aš pritariu šiam techniniam pokyčiam, čia jam įgyvendyti reiks deleguotojo akto ir tam prašau jūsų bendradarbiavimo, kad būtų galima pakeisti šį teisės aktą, kuo galima greičiau. Antras dalykas, žinau, kad jums neramu dėl galutinės pagalbos datos, būtent tiesioginėms išmokoms 15 metams. Aš sakiau, kad iki birželio 15 dienos pratesiu terminą, dėl to, kad nenukentėtų ūkininkai nes nacionalinės administracijos nėra pasirengusios, juolab, kad tai yra pirmieji gyvendimo metai. Taigi, ponė pirmininkė, pabaigai dar norėčiau priminti tai, ką sakiau anksčiau, turime būti pragmatiški, lankstus, nes supaprastinimas nėra padaromas labai greitai. Reikia imtis ir stambesnių, ir smulkesnių veiksmų tam, kad ūkininkų darbas, kitų operatorių darbas būtų paprastesnis ir lengvesnis. Kai kurie pasiūlymai yra lengviau gyvenime nei kiti ir tam, kad ta iniciatyva būtų prasminga, kad būtų pasiektas tikslas ir kad būtų supaprastintas ūkininkų ir kitų naudos gavėjų gyvenimas, reikia gyvendyti tas priemonės ten, kurios reikalingos ir kuo galima greičiau. Negalime švaistyti laiko, kad sektorius išliktų konkurencingas ir pelningas. Taigi aš laukiu šių diskusijų šiandieną ir tikiuosi galėsime išgirsti naujų pasiūlymų ir esu pasiryžęs ir toliau bendrauti su šio komitetu ir labai atidžiai apsvarstyti jūsų pasiūlymus. Aš laukiu konstruktyvaus dialogo. Na ir Žemės ūkio ministrų taryba pateiks išvadas dėl supaprastinimo, be jokios abejonės. Mes sveikiname panašias iniciatyvas ir iš jūsų pusės, įskaitant galimybę parengti pranešimą, galbūt savo iniciatyvą, tokiu atveju, galbūt per vasaros, per, vasaros atostogas mes galėtumėme apmastyti tuos visus e, pasiūlymus ir dokumentus ir įsitraukti į konstruktyvų, konstruktyvų dialogą jau rūdienį, rugsėjo mėnesį. Dėkuoju komisijos nariui, gerbėjai ponai ir ponios. Daugiau nei 30 žmonių užsirašė pasisakyti ir matau, kad vis dar yra norinčių užsirašyti į šį sąrašą. Taigi koordinatoriams suteiksime po dvi minutės, o visiems kitiems po vieną minutę. Taip, aš tikiuosi, mes galėsime, galėsime neviršyti šią diskusiją skirto laiko, tai yra pusantros valandos. Taigi pirmieji pasisakys koordinatoriai ir norėčiau Jums priminti, kad mes jau raštu pateikėm savo pastabas komisijos nariui Taip pat politinės frakcijos e, išsakė savo nuomonę dėl reformų supaprastinimo. Komisaro ponas Des, pirmasis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju Jums, e, gerbiamasis komisijos nariai, ponė Haugan, už tai, kad Jūs atvykote į Žemės ūkio komitetą. Iš tikrųjų, mūsų komitetui vargu ir galėtų rūpėti kas nors daugiau nei šių klausimų aptarimas su Jumis. Iš tikrųjų, ir ūkininkams, ir e, administ, nacionalinėms administracijoms e, reikia padėti. Kiekvieną dieną į mane kreipiasi ūkininkai, žinau, kad tokia pat situacija yra ir e, nacionalinėse įstaigose. Ir manau, kad čia labai daug kas priklausys nuo to, kaip mes susitvarkysime su šiandienos iššūkiais. kaip sugebėsime viską e, suvaldyti, suvaldyti visą situaciją. Aš manau, kad gal ir nereikėjo 2015 metais visko pradėti, gal reikėjo e, pasiruošti pirmiausia ir pradėti gyvendinti naują sistemą nuo 2016 metų. Bet kągi dabar daryti? Vakar skaičiau, kad Komisija nori perkelti terminą nuo gegužės 15 iki birželio 15. Ar tai yra tiesiog gandai, ar tai yra tiesa? Be to mes girdėjome apie dviejų pakopų, dviejų stadijų požiūrį. Tam, kad galėtume pradėti viską gyvendinti jau per šiuos ūkininkavimo metus, reikėtų tikrai labai tačiai stebėti, kas vyksta. Pateiksiu Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad Jūs turite e, gyvatvarę šalia Jūsų e, lauko. Ir šalia tos gyvatvarės yra takas. Ir čia visiškai yra neaišku, kaip klasifikuoti tą teritoriją ir kaip su ją reikėtų elgtis. Ir vargu ar galima būtų ką nors padaryti šiemet, bet gal kitais metais reikėtų tikrai atsižvelgti į ūkininkų pateiktus skundus ir klausimus. Ir manau, kad viską reikės daryti labai greitai. Aš ir mano frakcija nebejojame, kad jūs padarysite viską tam, kad galima būtų sumažinti biurokratinę naštą, kuri tenka ūkininkams ir linkime jums sėkmės. Tai dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Supaprastinimas ir biurokratijos naikinimas yra labai svarbi tema, mes apie tai jau esame daug diskutavę. Ir esame taip pat parengę reformą praėjusios kadencijos metu. Deja, rezultatas nebuvo tenkinantis, supaprastinimo nėra. E, ūkininkams gyvenimas netapo lengvesnis. Taigi norėčiau padėkoti už jūsų pastangas e, ir norėčiau pasakyti, kad mes, socialistai ir demokratai, esame parengę pasiūlymų, nemažai pasiūlymų, bet norėčiau priminti, kad su paprastinimo siūlymas, nekeičiant teisės pagrindo, yra e, įdomus pasiūlymas, kuris vis dėlto didelio pokyčio net neš. E, Taigi aš norėčiau pritarti kolegai Alberdes. Mums reikėtų žinoti, kokius laiko terminus esate numatę ateinantiems mėnesiams. Norėtume žinoti, ar žalinimo vertinimas praėjusiais metais tikrai leis mums atlikti taip pat ir vidurio laikotarpio per, peržiūrą ir siekti tų aplinkosaugos tikslų, kurių mums visiems reikia, bet kuriais nereikėtų e, daryti, keble, kad, daryti taip, kad ūkininkų gyvenimas taptų dar keblesniu. Dėkuoju. Panas Nikolson. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį ir džiaugiuosi išgirdęs, kad jisai mano, kad žups paprastimas turėtų būti jo prioritetas. 2013 metais, kai buvo pradėta reforma, buvo ma, um, norima labai daug ką pakeisti, kad tam, kad būtų geriau visiems, bet matome, kad kai kurių pakeitimų nebus įmanoma gyvendinti tam tikrose regionuose. Jūs e, lankėtės e, Šiaurės Airijoje praeitą savaitę ir gal jums dėrėjo susitikti su ūkininkais, nes aš nagrinėjau jūsų e, vizito programą ir mačiau, kad tai nebuvo numatyta. Ir dabar matome, kad įsitvirtino baime, nes baiminamasi, kad lankstumas gali būti e, nenaudingas, bet nepamirškime, kas vyksta da, ūkiuose. Gal aš klystu, bet man atrodo, kad kai vyko ankstesnė reforma, komisijos narys buvo labai atviras mūsų pasiūlymams. Ir man atrodo, kad e, jūs, komisijos nariai, tikrai nenorit uh, girdėti, nieko girdėti apie rimtesnius pokyčius, tokius, kurie užtikrintų, kad sistema, sistema galima būtų gerai gyvendinti, kad ji būtų paprastesnė. Nes viską, ką sako parlamentas, į tai jūs reaguojate ne, ne, ne. Jei jūs e, norėsite su mumis bendradarbiauti, tuomet mes su jumis ir dirbsime. Nekreipikite galvos, ne kai mes norėjome kai, kas, nu, kai ūkininkas, pažiūrėjau, suklysta netyčia, ar galima bus užtikrinti, kad tas vargšas ūkininkas nebus nubaustas, uh, sumažinant jam tiesioginės išmokas? Mes apie tai kalbėjome ne kartą ir jūs sakėte, ne, ne, ne, ne, negalime tokio lei, to leisti, ne, kad tokia sistema galiotų, o mes norime, kad jūs mums atsakytumėte taip, taip, taip, tai yra įmanoma. Na, iš tikrųjų, komisijos narys gal ir nėra da, šios reformos tėvas. Dėkuoju pirmininkė ir ačiū ir komisijos nariu už tai, kad jūs pas mus atvykote ir ačiū už tai, kad jūs norite supaprastinti BŽUP. Dėkuoju jums taip pat už tai, kad jūs taip pat pratėsėte paraiškų pateikimo terminą. Aš noriu pakalbėti apie sertifikavimo schemas. Aš manau, kad tos schemos gali būti labai svarbios gyvendinant žalinimo elementą. Aš manau, kad tos schemos gali padėti mums e, užtikrinti tokį pat aukštą e, aplinkosaugos lygį kaip ir žalinimo e, elementas. Be to, manau, kad tai padės mums ir sumažinti klaidų lygį žalinimo komponente nes e, aš manau, kad sertifikavimas supaprastins žalinimo priemonių gyventinimą ir sumažins biurokratinę naštą tiek ūkininkams, tiek jums. Kai kuriuose valstybėse narėse jau veikia sertifikavimo schemos ir jos yra privalomos ūkininkams. Ir tai prisideda prie geresnės ekologinės būklės sudarimo. Su Vasario mėnesį jūs pasakojate apie Prancūzijoje taikomą sertifikavimo schemą. Jūs ją patvirtinote. Ar jūs esat pasiryžęs patvirtinti panašias schemas e, kitose valstybėse narėse? Ir ar komisija ketina mums paaiškinti, kaip komisija vertina e, e, valstybių narių siūlomas sertifikavimo schemas, tam, kad jos galėtų tinkamai tam pasiruošti? Ir Ar jūs ketinate patvirtinti dar papildom, papildomai tas schemas prieš įsigaliojant terminui, prieš jau terminui paraiškoms teikti? Dėkuoju. Norėčiau Jums pranešti, kad biudžeto komiteto pirmininkas atvyko į mūsų komiteto posėdį. Džiaugiamės, kad Jūs galėjote prie mūsų prisijungti. Labai malonu Jūs matyti. Pone Sandra. Eh, gracias, presidente. Gracias, señor komisario. Dėkoju e, pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Su pirma, norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija norėtų siekti naujos e, žemės ūkio politikos, bendros žemės ūkio politikos ir paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Antra, e, lankstumas ir supaprastinimas e, neturi būti naudojami tam, kad į BŽUP nebūtų įtraukti maži ūkininkai, o tai matome Ispanijoje. Antra, e, taip pat labai svarbu sumažinti biurokratiją. Ūkininkai neturi laiko tam, kad tam, kad ruoštų sudėtingus biurokratinius dokumentus. E, dokumentų valdymas turėtų būti daromas pasitelkiant e, viešasias institucijas. Tai turėtų būti daroma nemakomai ir to, e, prie to neturėtų prisidėti bankai. Taip pat dar norėjau pasakyti, kad lankstumas negali būti naudojamas tam, kad e, būtų e, slepiama, kad pagalba gauna e, asmenys, kurie su žemės ūkiu nėra susiję. Dziękuję pan poseł Hausling. Ja, Herr Kommissar. Dėkuoju, panas Hausling. Dėkoju, girmasis komisijos nariai, už tai, kad pas mus atvykote ir kad dalyvaujate šioje diskusijoje. Labai įdomu yra sužinoti, kaip komisija ketina elgtis su, su tarybos ir Europos parlamento pateiktais pasiūlymais. Įdomu yra su jumis bendrauti ir aš manau, kad labai gerai yra, kad jūs norite bendrauti su tais, kas nori aktyviai dalyvauti reformuojant bendrą žemės ūkio politiką. Jau girdėjome nemažai kritikos dėl to, kaip buvo kai kas e, tvarkoma ir daroma. Bet e, panašu, kad e, visi suprantame, kokia turėtų būti ši reforma, visi dalyvavome trišalėse dėrybose. Kiekviena frakcija, kiekviena valstybė narė pateikė savo pasiūlymų ir kiekviena uh, frakcija ir valstybė narė tikėjosi, kad jos pasiūlymai yra labai geri. Uh, pasiūlymas suteikti geros ekologinės būklės e, teritorijas. Tai yra pasiūlymas, kuris e, atsirado dar, kai e, jūsų pirmtakas buvo atsakingas už bendrą žemės ūkio politiką. Bet žinome, kad egzistuoja 28 versijos to, kad viską reikėtų įgyvendinti. Tai kaipgi mes užtikrinsime, kad viskas vyktų tvarkingai. matome, kad e, buvo bandoma e, šiek tiek pakeisti susijėtų mokėjimų sistemą. Aš nežinau, ar tai e, iš tikrųjų atitiktų mūsų siekis viską supaprastinti. Girdėjome taip pat ir balsų, kad reikėtų susakyti žalinimo elemento tam, kad sistema būtų paprastesnė ir mes to niekaip negalime leisti žalinimas yra nepaprastai svarbus ir manau, kad būtina užtikrinti, kad e, e, tas žalinimo elementas būtų finansuojamas iš viešųjų pinigų. Dėkuoju, panas Anju. Kaip jums yra žinoma, jūsų pirmtakas supaprastino bžup, padė, padaręs ją kur kas sudėtingesnę. Ir uh, e, Junktinė karalystė įsitikinusi, kad uh, kad kompiuterinės formas bus lengva užpildyti, dar viską supaprastino, su, dar uh, viską pablogino ir galiausiai visa sistema vos nežlugo ir, ir mūsų uh, bendrasis žem, uh, mūsų žemės ūkio ministras, kiti valstybės tarnautojai atšliaužė keliais pas jūs tam, kad jūs atidėtumėt vienu mėnesiu paraiškų pateikimo terminą. Ir galiausiai jūs sutikote, padarėte teisingą sprendimą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar mūsų ministrė iš tikrųjų maldavo, kad jūs atidėtumėt tiesiog neišmokų mokėjimą ūkininkams 7-8 mėnesiais. Ir ar jūs pritarėte tam ir ar jūs leidote atidėti uh, išmokų mokėjimą? Dėkuoju. Bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dėkuoju, dėkuoju Jums už Jūsų nuomonę. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, tam, kad jisai galėtų kai ką paaiškinti ir po to galėsime e, perėti prie kitų klausimų. Ačiū pirmininkė, aš dėkoju visiems, kas pasisakė. Dabar apie patį procesą, kurį pradėjome. Mes tikimės, kad tarybos išvados dėl supaprastinimo pasirodys birželio mėnesį arba net gegužės mėnesį. Ir jeigu mes norime, kad šis komitetas parengtų sukoordinuotą, su, su suderintą nuomonę, gal jūs turėtumėt parengti pranešimą savo iniciatyvą, be abejo, jūs patys turėsite nuspręsti, ar tai yra reikalinga ar ne. Dokumentų jau yra labai daug. Žinome, kad ir atskiri parlamento nariai, ir frakcijos parengė savo pozicijas dėl mūsų pasiūlymų ir aš juos nagrinėjau. Ir aš e, nenoriu, e, nenoriu, kad iškiltų kokiu nors pro problemu e, laikantis gairių ir formuojant politiką. Jeigu jums žinoma apie galimas problemas, kaip praneškite mums apie tai. Taip, iš tikrųjų, terminas buvo atidėtas iki birželio 15 dienos. Ir nemažai valstybių narių, skaitant Jungtinę karalystę, pra, to prašė. Septynios ar aštuonios valstybės narės kreipėsi su tokiu prašymu. Toks, uh, to jos norėjo dėl to, kad ūkininkai nenorėjo prisimti atsakomybę už tai, kad jų nacionalinės administracijos nesusitvarko su nauja procedūra. Uh, Taigi, iš tikrųjų mes parodome gerosios valios ženklą paramos gavėjams. Parodome, kad esame pasiryžę daryti viską tam, kad žmonės galėtų tinkamai pasiruošti. Pratesime terminą keturiomis savaitėmis ir manome, kad tai yra pakankamas laikas tam, kad žmonės galėtų laiku pateikti savo paraiškas. Ir aš pritariu šiam pasiūlymui. Ir aš galiu jums. jūs Jums pasakyti, kad mes netvirtinome jokio uh, leidimo atidėti mokėjimus Junktinės karalystės ūkininkams. Toliau, keli parlamento nariai kalbėjo apie gairias ir apie reglamentus, apie tai, kad šios dokumentus gal skirtingai interpretuos uh, valstybių narių pareigūnai. Ir mes sukūrėme atskirą padalinį, kurio, dar, kurio pagrindinė užduotis yra padėti valstybių narių administracijoms suvokti ir suprasti teisingai, kas yra pasakyta parengtose tarybos ir parlamento patvirtintose dokumentuose. Tenai kalbama ir apie, apie taip, kaip matuojamos gyvatvorės, kaip e, matuojami kiti plotai. Ir žinome, kad čia yra daug uh, neįspręstų problemų, daug klausimų dėl to, kokių taisyklių reikėtų iš tikrųjų laikytis. Ir mes e, panagrinėsime, kokios taisyklės geriausiai atitinka reglamento dvasę ir pateiksime bendrą išaiškinimą visoms valstybėms narėms dėl tų buferinių zonų. Be to, komiteto nariams norėčiau pasakyti, kad aš nusprendžiau su. Um, uh, sumažinti baudas už pažeidimus. Tokį sprendimą priėmiau dėl to, kad tai yra nauja sistema, kai kurios valstybės narės nėra tinkamai dar pasiruošusios. Ir jums yra žinoma, kad baudos gali būti taikomos ne tik už klaidas, bet ir už kitus pažeidimus. Ir per pirmosius dviejus metus tos baudos bus mažesnės ir iki 2018 e, metų nereikės pateikti, e, vykdyti papildomų reikalavimų dėl geros e, ekologinės būklės zonų. Ir aš tikiuosi, kad šie sprendimai bus naudingi ir ūkininkams, ir gamintojams, tam, kad galima būtų viskam pasiruošti. Darbo grafikas, kaip aš minėjau anksčiau ir ponas Kas dar apie tai kalbėjo. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas iki, birželio, iki Liepos ar rugsėjo mėnesio apsispręs Ir iki šių metų pabaigos mes parengsime jau dokumentų paketą, kurį galėsime nedelsdami pradėti įgyvendinti. Bet jau kaip minėjau, yra viena priemonė susijusi su plotų registravimu. Jie, pred... jie atsiprašau, gyvūnų registravimu. Jie pradėsiu jau įgyvendinti, taikyti jau dabar. Uh, Ir aš tikiuosi, kad mes iki šių metų pabaigos dar surinksime šiame diskusijas ir su taryba, ir su jūsų komitetu. Aš nenorėjau, neraginčiau jūsų teikti pakeitimus pagrindiniam, baziniam e, dokumentui, bet aš manau, kad mes turėtume e, kalbėti dabar apie antrinius teisės aktus e, nes reglamentai, kurie bus parengti remiantis pagrindinių dokumentų, bus konkretesni ir jie ir turėtų, per juos ir bus gyvendinami pagrindiniai e, reformos elementai. E, man labai buvo keista išgirsti apie baimės atmosferą Airijoje. Aš e, susitikau su 500 ūkininkų penktadienį vakare šiaurės, šiaurės Airijoje ir mes su jais aptarėme šį beitą. Bet aš manau, kad viena iš teisėkuros institucijų, jūs ir taryba, ir mes komisija turime įsiklausyti į ūkininkų nuomonę. Bet nepamirškime, kad teisėkuros institucijos priima sprendimus ir tvirtina teisės aktus. Komisija tik tai padeda šioms institucijoms dirbti. Ir aš tikrai norėčiau padaryti viską, kad BŽUP veiktų. O jei ji neveiks teisingai, tuomet mes galėsime į pusės gyvendinimo laikotarpį ją peržiūrėti. Toliau, sertifikavimo sistemos. Prancūzijos sertifikavimo sistema yra tik tai viena sistema. Man atrodo, kad Niderlandų sistema taip pat jau buvo patvirtinta ir Airijos beje sertifikavimo sistema taip pat jau buvo patvirtinta. Uh, Ir tos valstybės narės, kurios dar nepatikė mums savo sertifikavimo schemų, gali tai padaryti, e, gali kreiptis atitinkamas mūsų tarnybas. Šis, ši reforma buvo sumanyta tam, kad mes galėtume padėti ūkininkams e, ūkininkauti ir, ir gyventi. Ir iš tikrųjų yra tam tikrų, tam tikrų šiame pakete yra priemonių, pavyzdžiui, galimybės išmokėti papildomas išmokas smulkiems ūkininkams, išmokų susijimas. Visos tos priemonės yra pakete ir valstybės narės pačios turės priimti sprendimą. Ar taikyti jas ar ne, ir kaip jas taikyti, ar nori jos geriau apsaugoti smulkiuosius ūkininkus, ar daugiau dėmesio skirti kitoms rytims. Taigi, Mes tikrai neketiname pamiršti apie smulkiuosius ūkininkus. Ne, mes kaip tik norime padėti smulkiesiams ūkininkams e, toliau ūkininkauti. Pone Hausing, mes nesiūlėme atsisakyti griningo. E, aš tikrai niekuomet e, to neminėjau. Bet daug ką neramina, tai šioje salėje ir kitur, tai, kad ši sistema yra labai sudėtinga. Ir pagal grininimo priemonę ūkininkai galės gauti 30 procentų išmokų. Uh, Ir e, tokį sprendimą mes priimame dėl to, kad mes suprantame, kad e, gera ekologinė būklė yra būtina, jei mes norime turėti bent kažkokį ateitį ūkininko e, žemės ūkė, nes nuo to priklausys ir, ir dirbožymio kokybė, ir vandens kokybė, ir daugybė kitų dalykų. Jungtinė karalystė iš tikrųjų šiek tiek vėlavo, šiek tiek uh, jie nespėjo pasiruošti ir todėl mes suteikėme jiems papildomų laiko tam, kad jie galėtų patobulinti savo turimą sistemą, tam, kad vėlgi ūkininkai neturėtų už, už vyriausybės klaidas mokėti. Mes norime, kad viskas būtų daroma tvarkingai, greitai ir, man atrodo, kad e, šiandien Junktinės karalystės vyriausybė iš tikrųjų gerai bendradarbiavo su ūkininkais, bet gal, gal iš tikrųjų jiems iš, reikėjo pradėti dirbti kur kas anksčiau. Bet tokia situacija yra tik Junktinė karalystė. Dėkuoju. Teraz przejdziemy do wystąpień krótszych, jednominutowych, bo mamy prawie. Dabar perėsime prie vienos minutės kalbų. Dar 30 žmonių yra mūsų sąraše. Ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums, komisijos nariai, už tai, kad atvykote, už tai, kad asmeniškai esate įsitraukęs į tą supaprastinimo darbą ir aš norėčiau pasitikslinti, būtent ar Jūs derinate veiksmus savo administraciją, nes norėčiau pateikti du konkrečius pavyzdžius e, susijusius su Prancūzija kalbant apie tą pasiūlymą, šalia tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti raštu jums pirmiausia dėl jaunų ūkininkų. Dabar susidaro įspūdis, kad e, pagal dabartinę teksto interpretaciją atsižvelgiama į įsikūrimo galimybės jauniems ūkininkams. Nes e, tekstas pagal dabartinę savo formuluotės nėra labai iškus. Kitas dalykas. Būtent išmokos dėl e, natūraliųjų buveinių nes panašu, kad Pavyzdžiui, ūkininkai susiduria su dideliais trūkumais kalnuotose vietovėse, ar tam yra numatytos kažkokios tai konkretesnės kompensacijos. Helen Garcia. <clears throat> Muchas gracias, señor comisario, por... Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui už tai, kad dalyvauja mūsų posėdėje. Manau, kad BŽUP supaprastinimas yra tikrai svarbi tema, ją reikia atsižvelgti, bet Manau, kad e, jos nereikėtų naudoti tam, kad abejotume jau patvirtintais politikų sprendimais. E, negalime mažinti reglamentavimo. Ne, to kaip tik reikia tam, kad būtų užtikrintas teisės aiškumas. Taigi reikėtų siekti didesnio aiškumo ir tikslumo tam, kad būtų tinkamai suprantama. E, Dėkuoju už tai, kad kalbėjote apie pardavimų sistemą. E, kalbant apie supaprastinimą pirmame ramstie, reikėtų pasakyti, kad kiekvienam sektoriui vis dėlto turi būti skirtas atskiras, skirtingas dėmesys. E, taip pat reikėtų pasakyti, kad valstybės narės labai skiriasi, labai skirtingai elgesi su uh, E, gamintojais. Na, o dėl antro sektorius e, reikėtų užtikrinti, kad būtų supaprastinamos taip pat kaimo plėtros programos. Dėkoju, ponas Lanagan. supaprastinimas būtinas visose šalyse Europos Sąjungoje, Sąjungos šalyse. Mokėjimų sistemos neteisingas supratimas kelia konfliktus ir dėl to gali nukentėti paukščiai ir laukinės jų buveinės finansiniai e, klausimai labai svarbus e, ūkininkams, jiems reikia iškumo. Būtina prisiminti, kad BŽUP pagrindas yra parama ūkininkams visose, e, vis, kalbant apie bet kokius, bet kokią žemę. Daug ūkininkų nebus įtraukti į naują sistemą, Ir vėlgi pinigai yra skirti tik turtingiams ūkininkams. Ar jūs galite e, įrodyti, kad aš klystu? Pones Kotkato. Dėkoju už tai, kad atvykote pas mus komisijos nary Hogan ir dėkoju už tai, kad su mumis diskutuojate. Taip pat e, manau, kad e, labai svarbu, kad jūs palaikote ryšius su ūkininkais. Norėčiau e, pritarti dėl supaprastinimo kartais, kai kuriais atvejais žalinimas nuo to gali nukentėti. Yra e, kitų įvair, įvairių paketų, kurie skirti aplinkai komisijoje. Ir jau buvo, e, jau buvo susilpninti tokie pasiūlymai pasinaudojant tam tikromis spragomis žemės ūkė. Svarbu, kad žalinimas būtų tinkamai taikomas, tinkamai naudojamos lėšos ir e, būtų skiriamas dėmesys naudos gavėjams. Supaprastinimas būtinas, sudėtingumo mažinimas būtinamas, bet reikėtų e, stengtis, kad tikrai ekologinė nauda, kurios mes siekime, atsirastų. Dėkoju. Dėkoju, ponas Mis. Dėkoju, pirmininkė. Labas rytas komisijos nariai, džiaugiuosi, kad atvykote dar kartą pas mus. Aš taip pat pritariu BŽP supaprastinimui. E, vis dėlto tai yra sudėtinga sistema, mes negalime, žinau, diskutuoti dėl susitarimo. E, manau, kad reikėtų stengtis problemas spręsti vidurio laiko tarpo peržiūroje. Dėl atitikties 99 straipsnis horizontaliajame reglamente kalba apie 5 procentus, bet 39 straipsnėje kalbama, kalbama tik apie 3 procentus Kalbant apie laiko terminus, tikrai su paprastinimu reikia siekti, jo reikia siekti šiemet ir aš tikiuosi, kad jūs tos teksties vidurio laiko, tai padaryti vidurio laiko tarpio peržiūroje. Nereikėtų e, šios reformos daryti dar sudėtingesnė. Ponas Ropė. Labadiena, gerbiamas komisijos nariai. Iš tikrųjų labai svarbu supaprastinti e, šitą sistemą, bet e, svarbiausia, kad ūkiai išliktų konkurencingi ir pelningi. Noriu pateikti labai konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, Baltijos šalių pieno gamintojai jau 8 mėnesiai kaip dirba nustolingai. Ir ačiū žinoma už paramą kelių mėnesių, bet šiandieną situacija tokia, kad jie nežino, kas bus rytoj ir pastoviai turi įrodinėti tai, kad jie yra kažkokie tai e, išskirtiniai ir juos reikia paremti. Ar nemanot jūs, kad e, vykdant e, pertvarką šitos reformos, ar nereiktų numatyti galimybę, kad ne tik tai būtų kompensuojama sviravimai, tai, tai, sakykime, ten jauniems ūkininkams, mažiems ūkiams, bet ir rinkos pokyčiai būtų kartu padengiami, kad žmonės garantuotai žinotų, kad atsitikus bėdai jie bus paremti. Ačiū. Poseł Petir. Pone Peteri. Posljednji put kad smo razgovarali E, norėčiau pasisveikinti su komisijos nariu. Paskutinį kartą, kai diskutavome, aš klausiau, kokia yra kaimo plėtros situacija Kroatijoje. Jūs e, sakėte, kad Kroatija yra viena iš tų trijų šalių, kurios labai atsilieka. Mes pateikėme 377 pastabas. Norėčiau paklausti, ar jūs turite kokiu nors naujienų ir uh, E, kokių nors naujienų apie Kroatijos kaimo plėtros programos patvirtinimą. Ar e, ši problema bus išspręsta greitų laiku? Taip pat dar vienas klausimas yra dėl jaunųjų ūkininkų. Manau, kad į jūs buvo kreiptasi dėl E, dėl reglamento 1307 pasvaras brūkšnelis 250. Kroatija numatė e, tam tikrus pokyčius dėl jaunųjų ūkininkų žemės išmokų. Manau, kad jauniems ūkininkams šios sistemos nereikėtų taikyti, todėl kad tai yra susijęs su finansinėmis dotacijomis. Ar numatėte padaryti kokiu nors pakeitimu šioje srityje? Dėkuoju. Ponas Erdius, e, dėkoju. Aš norėčiau paminėti vieną konkretų e, atvejį. Tai yra draudimą importuoti egzotiškus augalus. Manau, kad e, komisijoje šiuo metu yra rengiamas sąrašas. Mano manimu, toks korimas būtų sprendimas, užuot turėjus tam tikrų draudimų, reikėtų sąrašo augalų, kuriuos leidžiama vartoti. Maginas, dėkoju komisijos narė, aš dėkoju už jūsų pastangas E, šiandieną mes susitinkame dėl gyvatvorių, dėl ariamos žemės. Galbūt galėtumėte spręsti ir šį klausimą. Taip tikrai padidėtų pasitikėjimas. Taip pat dar dėl žemės tinkamumų. Tai, e, gal, tai pasakytina apie daugelį šalių. Ūkininkai nesupranta, ką reiškia eligible land, e, apie, kas tai yra per apibrieštis nes nuo to priklauso mo, mokėjimų sumažinimas. Kaip supaprastinimas gali sumažinti baimę e, kompetitingose institucijose? Uh, E, biudžeto kontrolė ir auditorė turėtų prie to prisidėti, todėl kad tai yra svarbus klausimas. Kai valstybės narės nori užtikrinti lankstumą, valstybės narės bijo, kad dėl to kils problemų su biudžeto kontrole ir auditu. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs nukėlėte datą ir jūsų bendras požiūris yra sveikintinas ir manau, kad kai mes peržiūrėsime žalinimo klausimą ateityje, stengsime padaryti, kad jis būtų praktiškesnis. Dėkoju, ponas Kaputo. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad norėjo įtraukti su paprastinimo klausimai savo darbo atvarkę ir šį klausimą aptarti su Europos parlamentu. Aš pradėsiu nuo teigiamų aspektų. Neaptar, neaptarinėsiu kitų klausimų, kuriuos iškėlė e, kiti e, kolegos. Kaip sakė kolega De Castro, didelių pokyčių dabar negalime daryti. Bet vis dėlto norėčiau pasakyti, kad galime dar suprastinti ūkininkų situaciją. Galėtų atsirasti žemės ūkio įmonių bendras registras. Taip galėtume supaprastinti situaciją ūkininkams ir tai būtų lengviau vykdyti kontrolę. Dar norėčiau paklausti, ką manote apie e, vienos deklaravimo sistemos. E, jie naudojantis galėtų e, būti supaprastintas, supaprastinta sistema, pagal kurią ūkininkai galėtų pateikti tam tikrus dokumentus. Pone Kalnietė ir po to kalbės e, komisijos narys. Dėkoju pirmininkė, dėkoju uh, E, komisijos nariui už pastangas siekiant supaprastinimo. Aš diskutavau su Latvijos ūkininkais, jie pabrėžė tam tikrus klausimus, e, tam tikras rytis, kuriuose reikia supaprastinimo. Pavyzdžiui, aktyvaus ūkininko apibrieštis yra labai sudėtinga ir mes negalime iš tos apibriešties įtraukti taip vadinamus sofos ūkininkus, neaktyvius ūkininkus. Na, o dėl ekologinio, e, ekologinio fokusavimo dėmesio zon, zonų e, Griovėjai gali būti iki 14 metrų. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas valstybių narių lygių. Na, o dėl vaisių ir daržovių augintojų organizacijų šiuo metu yra siūloma, kad ir aplinkos šiuo metu siūloma aplinkos programa ir vertimo kriterijai yra per sudėtingi Taip mes tik trukdome kurti naujas organizacijas ir, valdy, ir vykdyti darbą. Taigi tiek norėjau pateikti komentarų. Dėkoju. Pani komisarzu. Šau žodis komisijos nariui. Pone pirmininkė, pone Andrew, jauni ūkininkai, kalbant apie jų steigimosi galimybės, galbūt galėtume apie tai pakalbėti atskirai, nes tai yra ta tema, kuri uh, atsispindėjo ir pasisakymuose šiandieną ir aš galbūt būčiau labai laimingas, jeigu detaliau galėtumėme aptarti tą problematiką. Nes valstybės narės bendrai turi interpretuoti taisyklės D3 padalinys mano kabinete yra už tai konkrečiai atsakingas. Ir Prancūzijoje yra konkreti problema dėl gamtinių E, sudėtingų gamtinių sąlygų teritorijų ir mes dabar laukiame galtinių duomenų iš Prancūzijos valdžios ir tada galėsime pakomentuoti tuos pasiūlymus. Tie pasiūlymai yra gan sudėtingi ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti rezultatų. Pone Kasilija, čia tas supaprastinimo procesas nereiškia, kad tai yra nauja žūp reforma. Uh, 2015 metais. Net nereikėtų tai svertinti. Tiesiog mes čia šiuo atveju bandome pažiūrėti, kaip geriau būtų galima įgyvendinti reformą, kuri pasibaigė ir e, tą daryti, kuri prasidėjo nuo 15 metų sausio pirmos dienos. Tai yra aiškumo, įgyvendinimo klausimai, tam, kad supaprastintumėme ir gyvenimo našta sumažėtų. Taigi mes tikimės, kad pavyks pasiekti čia pažangos. Dabar kalbant apie gamintojų organizacijas, mes ir toliau raginame organiza... gamintojus jungtis į organizacijas. Mes esame numatę papildomą netgi finansavimo šiai sričiai ir yra įvairių įplaukų šaltinių, įvairių galimybių jauniems ūkininkams steigiant, steigti, steigti kooperatyvus, restruktūrizuoti pieno perdirbimo pramonę ir, ir pramonės įmonės ir panašiai. Taigi komisija Europos investicijų bankas dirba kartu, kad padėtų kurtis gamintojų organizacijoms ir taip pat, kad būtų galima plėsti ir išsaugoti kitas. Dabar paukščių ir buveinių išsaugojimas, džiugiuosi panagant, kad, kad jūs vėlgi esate ekologas, šiek tiek buvote pasitraukęs iš tos veiklos Airijoje. Bet čia aišku yra problemų šioje srityje ir valstybės narės teikia šią savaitę kaip sykis siūlymus komisijai. Yra 12 punktų planas, 9 e, problemos jau yra išspręstos ir likusios problemas bandysime taip pat išspręsti. O aktyvių ūkininkų apibrėžimas. Čia yra tikrai daug paramos skiriama valstybėms narėms, kad jos įgyvendintų tas politikos rytis, kurios užtikrintų konvergenciją ir paramą mažiems ūkiams. Taigi aš tikrai negaliu sutikti, kad nėra čia lankstumo ir tikrai ne, ne turtingiems ūkininkams skiriama ši parama, jokių būdų. Aš puikiai viską prisimenu tikrai. Mano atmintis manęs nepaveda. Jūs dėl vedimo tvarkos, aš neuždaviau klausimą apie sieros ūkininkus. Aš žinau, kad ponas Hoganas visiškai net nesureaguos į šį klausimą, nes kalba eina apie jo bičiulius. ponia Skotkado, ši politika tikrai nėra žalinimo politikos užsipuolimas, tiesiog bandome išsiaiškinti, kaip būtų galima geriau gyvendinti aplinkosaugos priemonių politiką, tų priemonių, kurios yra numatytos teisės aktuose, kad tai būtų realiai įmanoma įgyvendinti ir pasiekti aplinkosaugos tikslų. Na, o proporcingumo klausimas dėl nuobaudų, aišku, yra ta tema, kurią daugelis jūsų minėjote, ypatingai kalbant apie kompleksinę paramą, aš puikiai tai suprantu ir manau, tikiuosi, kad pasieksime realistiško pasiūlymo, užtikrinsime proporcingumą ir taip pat pasirūpinsime, kad užtikrintas būtų žūp racionalus finansų valdymas, nes tai yra mokesčių mokėtų pinigai, turime pateisinti jų naudojimą ir pasirūpinti, kad būtų viskas sureguliuota ir sutikrinta. Aišku, kad tai nebūtų perdėm didelė našta, bet vis tiek, kad e, tai yra svarbu, kalbant apie mokesčių mokėtų pinigų apsaugą. Tai tai pasakytina ir apie sudėtingumą ir kompleksiškumą ir kompleksinę paramą. Toliau kalbant apie Kroatiją. Kroati, Kroatijos kaimo plėtros planas yra patvirtintas, buvo patvirtintas praeitą savaitę ir atitinkamas laiškas bus išsiustas kitą savaitę Kroatijos valdžiai. Tai yra puikios žinios Kroatijai, mano manimu. Toliau Baltijos valstybės ir pajamų situacijoje tikrai kelia daug, kelia daug ne, nerimo. Aš pati savaitę lankiausi Suomijoje, susitikau su ministrais iš Baltijos valstybių neoficialiai. Ir ypatingai pinigystės sektorė tas pasakytina, parama pajamoms, e, tai yra tik nedidelis pripažinimas tų problemų, kurios egzistuoja jūsų šalyje dėl Rusijos draudimo, taigi mes toliau stebime situaciją ir galbūt ateitie apstartysime kitas priemonės, bet kol kas per anksti dar sakyti, kokios jos bus. Bet aišku, suprantame, kad ūkininkai kenčia ir mes tai pripažįstame. Mes e, per kitus ateinančius kelius mėnesius pažiūrėsime, kokio, kokių kitų e, galėtumėme priemonių numatyti. Toliau kolega iš Vengrijos dėl egzotiškų augalų įvežimo. Čia yra mano kolegos pono Andriukaičio portfelio klausimas, bet jeigu jūs detaliau pateiktumėte informaciją, aš galėsiu ją perduoti kolegai Andriukaičiui. Mėginis, dėl uh, žemės tinkamumo sąlygų. Taip, čia yra sumaišties ir neiškumo šioje srityje. Ir Žemės ūkio departamentas toje valstybėje narėje, kurią pažįstu geriausiai, pateikė paraišką dėl šio klausimo, dėl žemės tinkamumo sąlygų tam, kad naudos gavėjų skaičius tikrai nesumažėtų. Kontrolė ir auditas. Aišku, visuomet tai yra sudėtinga. Audito rūmai uh, ir biudžeto kont generaliniai direktoratai šiandien po pietų kalbės apie tai. Yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas kont komiteto nario pranešimas, kur bus bandoma įvertinti, ką, kokių privalumų duotų tas bendras auditas ir pažiūrėsime, ar čia išvelgime kokią tai potencialo, bet vėlgi, kaip sakiau, auditus turime atlikti, atitiktis turi būti užtikrinama, nes kalba eina apie mokesčių mokėtų, mokėtų pinigus. Praktinis žalinimas tam pritariu, praktinės priemonės, kalbant plačia prasme, yra būtinos, apie tai mes ir kalbame šioje supaprastinimo diskusijoje tam, kad tinkamai būtų interpretuojamos taisyklės ir kad būtų pasiekti bendri tikslai, skaitant ir žalinimo tikslą. Įdomus e, pono Kliūtė pasiūlymas dėl vienos deklaracijos vienam ūkiui. Na, tai būtų puikus rezultatas. Panalizuosime, koks čia yra potencialas, kokia yra galimybė sumažinti popierizmo ir galbūt vienas portalas būtų įmanomas visoms sistemoms, per kurį būtų galima deklaracijas užpildyti ir pateikti paraiškas. Tai būtų internetu galbūt ar viena tiesiog raštu pateikiama forma. Aš tikrai E, mielai panalizuočiau šią situaciją, bet, e, kaip jūs puikiai žinote, nelengva būtų to pasiekti, bet bent jau galime, aš manau, kad turime sutarti dėl bendro siekio mažinti popierizmą kiek įmanoma. Pone Kalnietė, aktyvaus ūkininko apibrėžimas tai yra valstybės narės reikalas. Išplėsti sąrašą mes e, norime tą padaryti, kalbant apie aktyvaus ūkininko apibrėžimą, Latvijos valdžia čia numačiusi lankstumo, gal nori netgi daugiau, panaudoti daugiau lankstumo nei turi. E, taisyklių harmonizavimas valstybių narių lygmenio, aišku, yra svarbu, kalbant apie ekologinės zonas ir turime išsiaiškinti, ar įgyvendinimas yra pasiektas, gyvenimo tikslai yra pasiekti, bet tą padarysime tik taip per pirmąją peržiūrą 16 metais ir mes norime padėti valstybėms narėms siekiant užtikrinti daugiau harmonizavimo Manau, kad 90 procentų visų problemų yra išspręstinos. Bet visuomet likia, likia yra tas 10 procentų, kur reikia dar pasiaiškinti ir susiderinti nuomonės. Vaisių ir, vaisių ir daržovių sektorius, aš manau, kad tai bus svarbus e, klausimas 15 metų darbe. Tai- Dėkoju už atsakymus. Dabar išklausysime daugiau klausimų. Pirmasis panas Vazon. Oui, merci, président. Taip, ačiū, panė pirmininkė. Um, aš turiu tokį nedidelį klausimėlį, pana Hagonai. Jeigu aš gerai jūs supratau, uh, milijardų eurų, eurų bauda nustatė, nu, uh, nustatyta Prancūzija turėtų būti panaikinta. Ar jūs galite tai patvirtinti? Jūs žinote, kad problemos e, e, didėja Prancūzijoje, e, pieno kvoto bus atsisakyta, taip pat keulienos sektorioje yra numatyti pokyčiai, kurie palies ne tik Prancūziją, bet ir kitas šalis, bet to žinom, kad Rusija pritaikė embargą ir mums buvo žadėta para, parama. Daugybė žemės ūkio sektorių patiria krizę šiuo metu. Kaip jūs ketinti jiems padėti? Ir kam bus reikalinga žūp, jei iš esmės už viską turės mokėti vienai per kitaip e, Prancūzijos e, vyriausybė. Jiems yra žinoma, kad ūkininkai kenčia nuo didžiulės kontrolės, dėl to jie praranda labai daug laiko, jie praleidžia vis daugiau laiko biurose, prie darbo stalo ir ūkininkai neturi galimybės samdyti sekretorių. Taigi, uh, dabar ūkininkai kenčia ir nuo sudėtingos sistemos, ir nuo pernelyg didelės kontrolės patikrinimų. Ir kągi daryti jauniems ūkininkams, e, e, ypač Ardeš regione? Pan poseł Ferro, bardzo proszę. Ponas Ferro, ponė pirmininkė, jūs norite viską supaprastinti ir aš galiu jums pasakyti, kad aš nieko nesupratau iš to, ką jūs mums sakėte šiandien. Uh, akivaizdu, kad jūsų kalbos, žodžiai skiriasi nuo to, ką veikia jūsų tarnybos. Jūs visiškai nieko nepaaiškinate, jūsų atsakymai yra tušti ir mes nežinome, kas bus ateityje. Trys dalykai. Pirmiausia, aš susitikau su ūkininkais Prancūzijoje ir jie yra susirūpinę dėl to, kad jie šiandien neturi galimybės išsiaiškinti labai aiškiai, e, su kuo yra konkrečiai susijęs žalinimas. Antra, e, ne, nebuvo tai, taip pat išspręstos kitos problemos dėl ploto matavimo. Ir e, trečias dalykas mes matome, kad vėluojama yra išmokėjimai, vėl, mokėjimai yra vėl, uh, neišmokami laiku. Dar ne, ne viskas buvo sumokėta, da, uh, tai uh, ką turėjom ūkininkai gauti 2014 metais. Ką jūs darysite tam, kad realiai ši politika taptų, būtų aiškesnė ir kad ji realiai atitiktų 2014-2020 metų iššūkius? Džufilį. Next, pan poseł Bowe. Panas Bovė tuomet. Monsieur le commissaire. Gerbiamasis komisijos narilai, dėkuoju už tai, kad jūs pas atėjote. Aš nenoriu pulti komisijos, aš pulsiu dabar valstybės narės. Šiandien visos valstybės narės yra atsakingos už tai, kas vyksta mūsų žemės ūkėje. Dėl to, kad kiekvienas nenorėjo bendros politikos, bet norėjo tokios politikos, kurie atitiktų tik jų ypatumus. Ir tai yra visiškai neįmanoma situacija. Ir mes galėsime ją spręsti tik tai, jeigu sutelksime savo pastangas. Tai yra pirmoji mano pastaba. Antroji pastaba - žalinimas, kuris yra siūlomas. Jisai ne, tikrai nepadės mums kurti ekologiškesnį ūkį, kaip tik atvirkščiai. Jis, e, to, ta priemonė privers ūkininkus atsisakyti žalinimo, e, e, žalio ūkininkavimo. Ir Aš manau, kad mums reikia atsisakyti išmokų už hektarą, už plotą ir reikia susietų išmokų, nes kitaip aš manau, kad valstybės narės netinkamai pritaikys tą sistemą ir daug ką atmes. Aš manau, kad mums reikia pakeisti bendrą savo viziją, turėti ją kur kas tokią bendresnę. Pone Agijar. Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėkoju komisijos nariui. Komisija patikė nemažai informacijos ir nekartą esame susitikę ir su jumis ir savo komitete. Ir aš atsimenu, kad buvo kalbama apie tai, kad e, naujoji sistema turėtų atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Bovė. Aš manau, kad jeigu mes norime ką nors e, surasti kaltuosius, tai pirmiausia, tai būtų valstybės narės. Aš turiu ir kelis klausimus. Gerbiamasis komisijos nariai, mane neramina tai, kad kai kurios priemonės gali iškreipti padėti vidaus rinkoje. Nes, pavyzdžiui, vaisių ir daržovių sektorėje mokamos tiesioginės išmokos gali paremti kai kurių žalių ūkininkus, o kai kur kaip tik gali jiems pakenkti. Ir mes tą matome iš to, kas vyksta Ispanijoje gyvuliams taikomas koeficientas taip pat e, nėra mums naudingas. Dabar apie lankstumą. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas De Castro. Iš tikrųjų, pakeisti bendrąjį reglamentą bus labai sunku, aš tą suprantu, bet gal ir būtų reikalinga. Pone Šrejer, dėkoju. Ačiū komisijos nariai, jūs kalbėjote apie šios, šių pasiūlymų praktinį poveikį. Mes norime turėti geresnę bendrą žemės ūkio politiką, ekologiškesnę, norime daugiau dėmesio skirti žalinimui. Mes norime, kad e, sistema būtų e, veiksminga. Tačiau matome, kad mūsų pieno sektorius susituriu su labai rimtomis problemomis. Ar jūs bandote kaip nors suderinti ekologinės priemonės su e, priemonėmis, kurios paremtų realų ūkininkavimą? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie tiesioginių išmokų e, schemos. Ir aš pritariu tam, ką sakė ponas Kaputo ir norėčiau šiek tiek pratesti, pratesti jau pasisakymą. Ar formas reikės keisti kiekvienais metais, net ir tuomet, jei iš esmės niekas uh, e, e, ūkija nepasikeitė? Ar galima būtų teikti tas pačias formas, jeigu neįvyko kokių rimčių pokyčių ūkija? Ir šiek tiek apie Angliją. Kaip jums atrodo, ar galima tikėtis, kad mokėjimai bus išmokėti laiku? Dėkuoju. Ponas Bogovič. Drželė, kad į Sloveniją, kai ima samo 8. Norėčiau um, pakalbėti apie žalinimą. Tokia šalis kaip Slovenija Yra šalis, kurie gyvena nedaug žmonių, žmonių gyven... apgyvendinimo tankis nėra didelis. Mes suprantame kriterijus, kurie buvo pasitelkti. E, vis dėlto reikėtų daugiau lankstumo, kalbant ypač e, apie žemės paviršių. Slovenijoje vaisių e, sektoriuje ūkininkai sertifikavimo srityje, ekologinio sertifikavimo, integruotos e, e, ūkininkavimo srityje padarė pažangos. Bet e, esamos nuostatos eko, ekologinėme sektorėje, ekologijoje yra sudėtingos Kas dėl to atsakingas? Ar tai yra komisija, ar valstybės narės? Reikės daugiau liberalizavimo ir komisijoje, ir valstybėje narėje, narėse. Ponas Donano. Ačiū. Gerbiamasis komisijos nariai, praeitą penktadienį aš jums parašiau laišką ir e, kalbėjau apie skubės problemas, kurios iškilo mano apygardoje ir mes e, matome, kad administracija vėluoja atliktas e, kai kurios veiksmus. Jums e, žinoma apie problemas, jūs žinote ir apie tos datos nukelimą. Ir man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu ūkininkai, ypač jaunieji ūkininkai, ypač kalnuotose vietovėse turėtų turėtų ypatingą paramą. Uh, 96 e, procentai jaunųjų ūkininkų, e, kurie pradėjo veiklą, tikėdamėsi paramos, turi, e, dar turi gerai įsikurti. Ir todėl tą priemonę, paramos priemonę reikia pratesti jiems. Dėkuoju. Prašau, gerbiamasis komisijos nariai, žodis jums. Ačiū pirmininkė. mes nepriėmėme jokio sprendimo panaikinti pusantro milijardo baudos Prancūzijai, milijardo kablelės vieno, vienas kablelės milijardo baudos. Pane Bezu, mes neturime jokių ketinimų panaikinti tos baudos Prancūzijai. Jau ilgą laiką vyksta sutakinimo procedūra ir dar sprendimo nėra priimta, atsiprašau, bet mes ketiname panaikinti tos e, baudos. Keuliena, keulienos kainos. Jums tikriausiai yra žinoma, kad aš e, pateikiau pasiūlymą dėl keulienos laikymo ir aš tikiuosi, kad tai padės mums stabilizuoti patį tai rinkoje ir gal galima bus tikėtis, kad per kitas savaitės pakils ir kainos. Jūs kalbėjote ir apie pieno krizę Prancūzijoje, bet e, man apie tai nėra žinoma. Kaina pieno tokia pat Prancūzijoje šiandien, kokia buvo ir prieš dviejus metus. Ir o, e, situacija de, rinkoje e, yra labai aiški ir a, galima de, bus suteikti rinkos paramos priemonės Ir 2014 metais, pavyzdžiui, gamyba išaugo 5 procentais. Toliau, tai jaunieji ūkininkai, aš manau, kad jie turi labai gražią ateitį žemės ūkėje. Ir vakar aš kaip tik sužinojau apie papildomas Europos investicijų banko priemonės, kurios bus skirtos e, jauniems ūkininkams. Tai, tai yra to, tokios minkštosios pala, palankiomis sąlygomis suteikiamos paskolos. Uh, Ir aš galiu pasakyti, kad tiems ūkininkams, jauniems ūkininkams, kurie įsikurs, kurie ūkininkaus, jie galės gauti finansinę paramą lengvatinėmis sąlygomis. Be to yra numatytas papildomos išmokos, kurios papildys tą papildomą da, lengvatinį finansavimą. Ir dėl visų tų priemonių jaunieji ūkininkai turėtų turėti įtin palankės sąlygas ūkininkauti. Toliau vaisės E, ir ekologinis kūnininkavimas, čia rengiami yra pasiūlymai ir jie netrukus bus jums pateikti. Ponas Ferrano, valstybės narės ir žalimas. Na, man būtų įdomu išgirsti jūsų pasiūlymą apie tai, kaip galima būtų geriau gyveninti ekologinės priemonės. Šis komitetas, e, šis parlamentas ir e, ministrų taryba ką tik patvirtino reforma, kad ji turėtų prasidėti nuo sausio pirmos dienos. Ūkininkams reikia stabilumo, jiems nereikia, kad reformos būtų vykdomi, vykdomos kiekvienais metais ir ūkininkai džiaugiasi mūsų pasiūlymais dėl to, kad žino, kad sumažės biurokratinė našta ir tie pasiūlymai jau buvo gyventinti, gal dar jūsų nebuvo šiame parlamente, bet vienai per kitaip mes e, siekime apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus ir taip pat gyveninti visus aktus, kurie buvo patvirtinti dviejų teisėkuros institucijų. Toliau, Valstybės narės pačios gali spręsti, kokios papildomos susijėtos paramos gali prireikti skiriems sektoriams patiriantiems e, krizę. Ir valstybės narės gali rinktis iš priemonių paketo, tam, kad suteiktų tokią konkrečią labai tikslinę pagalbą. Taigi puiku, kad valstybės narės turės lankstumą Ir mes tikimės, kad valstybės narės pačios pasirinks tinkamiausias priemonės e, problemams spręsti ir kad jos padės tiems sektoriams, kuriems bus sunkiausia. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų susijęti visą finansinę paramą ir nemokėti e, išmokų už plotus. Aš manau, kad apie tai galima bus kalbėti, kad mes e, peržiūrinėsime bendrą žemės ūkio politiką įpusėjus jos gyvenimo laikotarpiui. Toliau, jūs kalbėjote apie lankstumą kad jo reikia valstybėms narėms ir kad valstybėms narėms reikia daugiau autonomijos skiriant paramą. Aš e, suprantu jūsų susirūpinimą, kad taip, e, kad iš tikrųjų matome, kad egzistuoja skirtumų ne tik tarp valstybių narių e, skiriamos paramos, bet, bet ir tarp to, kiek paramos gauna kiek, skirtingi regionai. Bet e, čia aš minėjau, kad valstybės narės pačios gali e, spręsti, kaip skirstyti paramą, bet e, tai yra problema, kurią mes, mums yra žinoma. Ir galbūt jūs galėtumėt pateikti man raštų klausimą dėl koficijantų, nes nelabai supratau, kodėl jūs kalbėjote apie tai, kad jums taikomi koficijantai nėra naudingi ir būtų įdomu sužinoti apie tai, kokia yra reali situacija. Toliau Visuomet egzistuoja tam tikra prieštara tarp gamybos didinimo ir geresnės ekologinės būklės. Bet e, man atrodo, kad čia neturėtų būti jokios prieštaros, nes akivaizdu, kad mes negalėsime turėti gero žemės ūkio be geros uh, aplinkos. Jeigu mes rūpinsimės aplinką, jeigu mes galvosime apie ilgalaikę perspektyvą, uh, tik tuomet galėsime užtikrinti ateitį mūsų kaimo vietovėms ir ūkininkams. Ir apie tai negalima pamiršti, kai mes kalbame apie tai, koks turėtų būti žemės ūkis ateityje ir kaip reikėtų rūpintis aplinka. Aš manau, kad mes e, galėsime prieš visus šių klausimų ištamiau sugrįžti 2016 metais, kai vyks vidutinės trukmės peržiūra rizika pagristas požiūris e, yra iš tikrųjų pagrystas, mes turime saugoti mokesčių mokėtojų pinigus. Jei mes neturime tinkamų patikrinimų auditų, tuomet e, už biudžetą atsakingas generalinis direktoratas tikrai mane e, prispaustų prie sienos. Uh, Bet jeigu jūs turite konkrečių pasiūlymų, pavyzdžiui, kaip galima būtų sumažinti biurokratiją, kaip galima būtų sumažinti formų, da, blankų da, skaičių, da, būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt mums pateikti savo mintis. Aš dar nesu, nesugalvoju, kaip galima būtų atsisakyti paraiškų teikimo formų užpildymo kiekvienais metais. Dėl Junktinės karalystės, ar išmokos bus išmokėtos laiku, tie paprašė, kad būtų atidėtos nukeltos datos, bet aš tikiuosi, kad visi mokėjimai bus atlikti laiku, bet vėlgi čia nieko aš negaliu garantuoti. Vaisiai ir daržovės, jūs minėjote, kad iš tikrųjų jūsų regione tai yra problema, jūs minėjote apie konkrečias problemas, gal galėtumėte man daugiau informacijos apie tai pateikti. Norėčiau Jums priminti kad 2016 metais mes sugrįžime prie vaisių ir daržovių. Ponas Danano minėjo, kad e, mums tikrai buvo nelengva susitarti su prancūzijos e, atstovais e, atokiausiosios e, regionus, regionus, kurie patiria sunkumus. E, jūs Prancūzijoje sugalvojate naujus teisės aktus, naujus įstatymus. E, jie įsigaliojo 2013 metais ir mums prireikė šiek tiek laiko tam, kad mes galėtume viską gerai išnagrinėti. Bet mes prieėmė prie išvados, kad mes galime teikti tikslinę pagalbą tiems ūkinėms, kurie ūkininkauja kalnuotose vietovėse ir atokiausiose regionuose. E, ir ta, mūsų parama gali būti naudinga e, jauniems ūkininkams. Iš tikrųjų, mes norime, kad vis daugiau žmonių e, pradėtų ūkininkauti. Visiškai nepakanka tai, kad tarp ūkininkų tik 7 procentai yra jauni ūkininkai. Ir vakar aš paskelbėjau apie naujas paramos schemas jauniems ūkininkams. Jie galės gauti lengvatinėmis sąlygomis paskolas kapitalo investicijoms. E, tos paskolos, e, paskolos gražinimo laikotarpis bus nuo 10 iki 12 metų. Ir tikiuosi, kad šios priemonės tikrai paskatins jaunus ūkininkus. Pakoju e, komisijos nariu, ponė Dots. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi šiuo pokalbiu ir taip pat jūsų ryštų ir toliau supaprastinti sistemą. Tai yra sveikintina, tikiuosi, kad tai duos rezultatų ūkininkams. Per pasarasias kelias savaitės Šiaurės Airijoje aš e, susitikau su suinteresuotais asmenimis dėl žūp e, reformos. Daug ūkininkų lankėsi tuose susitikimuose ir galiu patvirtinti šiandien šimtų procentų, kad ūkininkams nusibodo E, biurokratija, baudos, tai, kad trūksta iškumo ir bendrai yra nusivylimas e, jaučiamas, kad, kad šių politika tikrai ne, neverčia jų gaminti aukštos kokybės maisto ir pasirūpinti aplinką. Ir taip pat matome, kad sistema yra labai sudėtinga ir poveikis Šiaurės Airijai aktyviems ūkininkams, atsisakant vienų išmokų ir taip pat žemės tinkamumo sąlygos irgi nelabai aiškios. Dėkoju, pirmininkė. Komisar, ich habe ja persönlich großes Vertrauen in Sie verein. Komisijos nariai, ponia Müller, Aš pasitikiu jumis ir tikiu, kad jūs galite pasiekti su paprasinimu, bet aš esu jau 34 metus e, ūkininkė, dirbu ūkininkė būtent. E, biurokratija dar nesupaprastėjo. Aš tikiuosi, kad Liepos mėnesį bus atlikta laikotarpio vidurio peržiūra ir kad tuomet jau turėsime ir tarybos sprendimą. Norėčiau paklausti, kaip Agri generalinis direktoratas bendradarbiauja su aplinkos generaliniu direktoratu dėl, ir kaip dirba dėl ekologiškai svarbių zonų pavyzdžiui, ilga, dėl ilgamečių žaliųjų zonų. Teisingumo teismo sprendimas, vienas teisingumo teismo sprendimas mums kelia susirūpinimą. Na, o dėl žalinimo ūkininkai į jį žiūri teigiamai. Jie gali e, taip e, ūkininkauti lankščiai anksčiau, bet vis dėlto svarbu, kad būtų išvengta mokėjimų dubliavimuose. Pone Ajuso. Dėkoju komisijos nariui ir pirmininkui nekalbėsiu apie BŽP, aš kalbėsiu apie vieną susijusią temą, tai yra apie augalų sveikatą, apie fitosanitariją. Jūs žinote, kad mums kyla daug problemų su ksinelio fastidijoza bakterija, dėl kurios kenčia Italija ir taip pat ir mano šalis. Šios patologijos, šios lygos atkeliavo iš kitur, tai buvo jau įrodyta, tai padarė ESA. Norėčiau paklausti, ar imsitės veiksmingų priemonių ir bus nuspręsta, e, koks galėtų būti leidžiamų augalų sąrašas. Taip galėtume galbūt kovoti su šiomis lygomis. Pietų Europoje plinta kenksmingi vabždžiai ir lygos. Tai vyksta labai greitai. Ir e, po to yra uždraudžiami tam tikri produktai, štai dėl ko mums būtina kuo greičiau turėti teigiamą importuojamų augalų sąrašą. Ponas Danton. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos, ponė komisijos nariai, kad atvykote pas mus. Man tam tikrų momentų susidarė įspūdis, kad aš esu tarp, kaip kumpis e, sumuštinėje. Uh, tarp Europos, Europos komisija viena vertus kažką mums aiškina, vyriausybės aiškina visai kas, ką kitą. Kalbant apie supaprastinimą ir tekstų pritaikymą, ponia komisijos nariai, aš turiu kelis pasiūlymus. Pažiūrėkite, e, tinklapyje tiesiog pateikite esminius dalykus. Ir aš manau, kad e, tuomet galėtumėme įvertinti ir supaprastinimo kaštus ir vien, vieni sako, kad sistema dabar yra supaprastinta, kiti tam prieštarauja. Bet aš norėčiau grįžti prie žemės tinkamumo sąlygų. Aš raštu pateikiau klausimą jūsų pirmtakui ir paprašiau, kad būtų išspręstas e, miškų, miškingų zonų klausimas pietų Prancūzijoje. Tačiau kol kas niekas nebuvo padaryta ir tikrai neįmanoma užsimti e, žemdirbystę tam tikrose e, teritorijose. Dėkuoju. Panas Belderis. E, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Mums žalinimas ir sertifikatai yra svarbios e, temos. Na, o dėl atitikties sertifikatų, kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo patvirtinti tokie sertifikatai, tarkim, kukurūzams, na, o kitose šalyse jie nebuvo pripažinti, taigi mums reikėtų kažkokios paprastesnės procedūros. Dėkuoju, ponas Kužmiuk. E, Dėkuoju, pirmininkė komisijos nariai. Aš tikiuosi, kad BŽUP supaprastinimas e, e, atsiras, kad parlamentas ir komisija tam pritars ir kad jau šiemet pamatysime rezultatus. Norėčiau pakalbėti apie ką kitą. Eurostato duomenimis Lenkijos ūkininkai 2014 metais e, gavo 6 procentais mažiau pelno. Tai yra ypač dėl Rusijos embargo. 2015 metais BŽUP mes turime krizės rezervą. Galbūt galėtume jį pasitelkti būtent šiuo metu, kadangi žinome, kad, e, kad sankcijos turbūt tęsis visus 2015 metus. Dėkoju. Dėkoju, ponė Hazakamp. Dėkoju. Norėčiau padėkoti komisijos nariui. Esama BŽP apima taip pat tam tikras išimtis mažiems ūkininkams. Kasdien septyni ūkininkai nusprendžia nutraukti savo veiklą. Tai kelia susirūpinimą ne tik ūkininkams, dėl to kyla pavojus ir gyvūnų sveikatai ir geroviai. Gyvūnų, ge, koks bus gyvūnų gerovės maidmuo bežė upėsų paprastinimo kontekste? Svarbu, kad būtų veiksmingas reglamentavimas. Kai, kurie, kai kurių gyvūnų atveju e, tokio reglamentavimo nėra. Tarkim, ką jūs darysite dėl triušių auginimo. Aš tikiuosi, kad bus e, supaprastant panaikinta daug demokratijos, daug biurokratijos. E, ponas Jar, dėkoju. Labai svarbu, kad supaprastinimas um, um, ir išliktų svarbia tema. Ūkininkams reikia prisitaikyti prie esamos situacijos. E, taip pat tenka taip pat pritaikyti ir savo žemės, pertvarkyti jas kaip nors kitaip. Administracijai sunku taikyti naujas taisyklės Atsirado nauja, nauja programinė įranga, patikros sistema, naujos elektroninės procedūros. Reikėtų daugiau paaiškinimo, kaip bus vykdoma ši reforma. Manau, kad svarbu, kad patikra screening vyktų 2016 metais. Taip pat svarbu e, išsiaiškinti, kokios bus žalinimo sankcijos. Ūkininkai norėtų tai sužinoti ir taip pat reikėtų panaikinti e, visas, visus perteklinius dokumentus. Ponas Kerti, dėkuoju, atsiprašau, aš šiek tiek pavėlavau atvykti į šį posėdį ūkininkai pastarosiamis savaitėmis man sakė vis tą patį. Jie sakė, kad e, jiems kelia susirūpinimą dėl inspektorių, kurie atvyksta į ūkį ir vykdo patikrą, tikrina gyvulių sveikatą. Ir inspektoriai sako, kad tuo pačiu galite pat įvertinti ir žemės tinkamumą. Dėl to ūkininkams kelia didžiulis susirūpinimas ir rodosi, kad jie negali daryti jokių pasirinkimų. Ir e, labai vėlai apie tokias patikras informuojame. Ar bus apie tai galvojama supaprastin, siekiant supaprastinimo? Ar nebus uždrausta neinformavus tikrinti, daryti tuos patikrinimus vietoje? Nes, žinoma, tokių patikrų reikia, kalbant apie sveikatą ir apie sveiką maistą, gyvūnų gerovę, bet e, ūkininkus apie tai reikia informuoti. Dėkuoju, ponas Grizas. Mėly kolegos, e, aš prisimenu pirmą kartą, kai jūs lankėtės mūsų komitete. Tuomet jūs kalbėjote apie vieną labai svarbų dalyką. Jeigu situacija nepasikeis, ūkininkams atsiras daugiau sunkumų. Mes kalbame apie tarpininkus. Pavyzdžiui, kokia bus tarpininkų situacija? Tuomet, e, kai, nu, tarkim, kalbant apie ūkininkų asociacijas, kurios veikia kaip tarpininkai, ūkis ūkių remiasi e, šalių ekonomika. Na ir, e, tarkim, Graikijos atveju, Graikijoje yra tūkstančiai e, floros augalų rūšių, kurių nėra kitose šalyse. Pavyzdžiui, tam tikrų rūšių safranas ir taip toliau. Reikėtų saugoti tas rušis. Negalima palikti be apsaugos e, tų rūšių. Dėkuoju, ponas Agniu. Pone pirmininkė, aš norėčiau paprašyti, kad jūs neleistumėte pasisakyti šiam e, žmogui, šiam prieš tai pasakiusiam kolegui, nes kai jam tik tai suteikiama galimybė pasakyti, jis visada kalba per ilgai. Bez komentarą. No kom komentarų, sako pirmininkas. Pone Delai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė komisijos nariai. Dėkoju, kad atvykote išklausyti mūsų pastabų. Aš šalia to, kad esu Europos parlamento narė ir esu ir ūkininkė. Ir kaip daugelis Prancūzijos ir Europos ūkininkų susiduriu su problemomis įgyvendinant naują žūp versiją. Be kita ko, aš žinau, kad kitose ES valstybėse irgi yra panašių problemų. Kalba eina apie vieningų išmokų keitimą baziniais, bazinių mokėjimų sistema. Ir aš manau, kad čia taiga atsiranda didelis atotrukis ir spraga ir kyla labai daug problemų vietoje. Keičiant e, tą sistemą, kai vienos, vienos žemės struktūra keičiama kita žemės struktūra. Pirmininkas, dėkoju. Galbūt komisijoje Agri generalinėme direktorete būtų galima suburti komandą žmonių, grupę žmonių, e, kurie galėtų atsakyti į valstybių narių klausimus ir kad būtų galima paskelbti tuos atsakymus, kad būtų galima e, būtent gauti interpretacijas ir atsakymus į dažniausiai keliamus klausimus. Na ir dabar, man atrodo, kad pasisakė visi norintys ir dabar norėčiau kad jūs e, atsakytumėte ir apibendrintumėte diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su ponė Dots, kad yra daug pavyzdžių, kai administracinė našta yra per didelė. Ir apie tai šiandien ir kalbame. Bandome išsiaiškinti, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą naudos gavėjams ir taip pat e, mokėjimo agentūroms. Tada yra, aišku, tinkamumo klausimas, tai yra valstybių narių atsakomybės klausimas. Na, pažiūrėsime, kaip būtų galima su paprastinimo darbo atvarkėje atsižvelgti ir į tai. Agri generalinis ir direktoratas ir Envi generaliniai direktoratai dirba labai daug bendradarbiaudami ir konsultuodamiesi ir mes tikrai darbiniai santykiai pas mus yra puiki ir kartais gal mes nesutarėme, tačiau uh, vyksta nuolatinis konsultavimosi procesas įvairioms tarnyboms, interpretuojant e, tam tikrus dalykus ir kaimo plėtros rytis, mano manimu, veikia gan sėkmingai. Pane Jūso paminėjo naują svarbų, naują svarbę problemą, naują alyvmedžių ir citrusinių vaisių lygą. Tai yra atsakomybė tenkanti e, ponui Andriukaičiui, kuris atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, tačiau mes kartu su bendru mokslinio tyrimų, bendra mokslinio tyrimų taryba ieškome sprendimų, kaip būtų galima kovoti su šia nauja lyga, kuri potencialiai gali būti labai aktuali ne tik Ispanijai, Italijai, bet ir kitoms valstybėms narėms. Taigi žinau, kad komisaras Andriukaitis yra labai aktyvus, bando surasti sprendimų e, šiai problemai ir mes tam pritarėme ir jį remiame. E, ponas Dantan, mano manimo, iškėlė gan įdomią mintį dėl valstybių narių interpretacijų ir taip pat e, Agri generalinio direktorato interpretacijų. Aš manau, kad mes turime pasižiūrėti, kokie bus sprendimų dėl žūp įgyvendinimo padariniai valstybės narėse ir, ir palyginti juos su ketinimais, su siekiais ir tikslais. Ir aš manau, kad toks e, darbas bus gan naudingas. Aš paprašysiu savo tarnybų pradėti tą darbą, kuo galima greičiau. Aš manau, kad e, tikrai rezultatas bus įkvepiantis. Taip pat turiu pasakyti, kad nesu susipažinęs su miškingomis teritorijomis, tačiau mes paaiškinsime tikrai plačiau, e, vėliau pateiksime paaiškinimus dėl tų miškingų zonų Prancūzijoje. Ekvalentiškumas yra valstybių narių klausimas. Penkios valstybės narės prašė ekvalentiškumo ir jis, tai buvo patvirtinta. Jeigu valstybės narės būtų nepaprašysios, mes nieko nebūtumėm ir galėję padaryti. Taigi jūsų valstybėje narėje, jeigu jie nebūtų paprašę konkrečios priemonės ekvivalentiškumo, tą padarė ir Prancūzija ir kitos šalis, mums būtų labai sudėtinga ką nors daryti šią sritį. Čia valstybės narės e, galimybė tą padaryti. Ponas Kuzmiuk, aš puikiai suprantu, kad e, Lenkijos ūkininkų pajamos, kaip ir daugelio ūkininkų pajamos Europoje 14 metais nebuvo labai gerios, 6 procentais sumažėjo pajamos, panašiai yra ir su kaimynais Baltijos valstybėse. Tai nėra tiek daug, kai vertiname 25 procentai sumažėjusį eksportą ir ypatingai mokėjimų sumažėjusius ūkininkams Baltijos valstybėse dėl Rusijos draudimo. Aš šiek tiek Šio beitomen pavyko padaryti pieninkystės ir e, vaisių daržovių sektorija 14 metais. Buvo numatytos išmokos be, be galimybės pasinaudoti rezerviniu fondu. Tiesiog buvo padinti tiesioginė, padintos tiesioginės išmokos atsižvelgiant į Rusijos draudimą. Taigi mums pavyko surasti tų papildomų e, išteklių Aišku, sumažėjo ir ūkininkų pajamos, ir kainos, ir mes ypatingai vaisių daržovių sektorėje Lenkijoje bandome šį beto imtis iki e, birželio mėnesio 20 tūkstančių obo, tonų obolių buvo nuimta, buvo paimta iš e, rinkos ir bandoma parduoti tuos obolius Junktinės Amerikos valstijose ir tas pats paskaitina apie kreušius. E, tie klausimai, kuriuos jūs kelite dėl gyvūnų sveikatos, tai yra pono Džiukaičio atsakomybės klausimas, tačiau visose valstybės narėse yra lankstumo, visos valstybės narės gali pasinaudoti lankstumo pagal kaimo plėtros planus, kai kurios kai kuriuoms pavyksta geriau nei kitoms, bet valstybėms narės vis tiek suteikiame lankstumą investuoti į gyvūnų apsaugos e, priemonės ir galite tikrai iškelti tą platesnį klausimą dėl gyvūnų e, saugumo klausimo mano kolegai, ponai Andriukačiai. Pone Jar, aš manau, kad jūs galite pateikti geresnių pavyzdžių dėl žalinimo politikos po 16 metų. Aš žinau, kad jūs bandote tą padaryti, bet mes tikrai netidedame, netidedame žalinimo politikos. Aš tikrai lauksiu jūsų asmenių idėjų dėl to, kaip būtų galima gyventi taisyklės dėl žalinimo, kad atspindėtumėme tai, kas rūpi jums. Tačiau taisyklių derinimas, harmonizavimas valstybės narėse, aišku, yra svarbus klausimas. Sutinku su ponu Kati dėl pranešimo iš anksto ūkininkams dėl patikrinimų ir tikriausiai turėtų būti, taiko, būtų, turėtų būti parengama valstybės narėse ūkininkų hartija, kur turėtų būti aiškiai nurodomos visos sąlygos, e, iš ankstinis perspėjimas, konkretus laikotarpis, per kiek laiko duodama ūkininkui paskelbent apie tai, kad bus patikrinimas ir kad bus įžengiama į jo, į jo žemę. Tiesiog kiekviena valstybė narė turėtų parengti tokias ūkininkų hartijas dėl patikrinimų, patikrų, nes tikrai nėra kitų, daugiau nėra tokių profesijų atstovų, kur jūsų nuosavybėje yra tiek daug patikrų ir patikrinimų. Būtent ūkininkavimo sektorius yra tas, kur bet kurios valstybės e, narės ekonomikoje, kur yra tiek daug patikrinimų, auditų ir panašiai. Taip yra dėl to, kad ten yra didžiulės išmokos ir dėl to tas auditas yra būtinas, bet aš suprantu, kad e, informavimas iš anksto turėtų būti e, proceso dalis norėčiau panuglėsis iš Graikijos pasakyti, kad esame labai aktyvūs, bandant apsaugoti geografinės nuorodas visose dėrybose dėl priekybos, įskaitant ir sūrius bei vinus, ir tai bus ir ateityje. Tačiau norėčiau Jums pasakyti taipogi, kad mes laukiame bendradarbiavimo su Graikijos valdžios institucijomis dėl kaimo plėtros programos ir tikrai galėtumėme labai daug padėti Graikijos ūkininkams, jeigu Graikijos valdžia sureaguotų nuo 14 metų gruodžio mėnesio atsakymo negauname iš Graikijos dėl kaimo plėtros programos. Taigi laukime jūsų paramos, jūsų reakcijos, atsakymų į vairius klausimus, kad galėtume padėti Graikijos ūkininkams ir kad jie taptų naudos gavėjais ir gautų paramą e, pagal kaimo plėtros programas. Būtų tikrai labai naudinga, jeigu Graikija sureaguotų. Pone Denhėje, kalbant apie bazinius mokėjimus ir aplinkosauginius mokėjimus, išmokas ar mums patinka ar nepatinka, mes vis tiek bandome įgyvendinti politiką, dėl kurios jau yra susitarta ir mes turime siekti tikslų, dėl kurių susitarė teisės aktų rengėjai. Ir aš tiesiog jums leidus, jums padedant, bandau mažinti kiek įmanoma administracinę naštą ir taip pat užtikrinti supaprastinimą, būtent kas yra aplinkosaugos išmokų, bazinių išmokų, koks ir galėtų būti apibrėžimas. Nėra lengva tą padaryti, nes uh, Yra įvairių interpretacijų ir tos diskusijos apie, matyti, geriausiai galėtų įvykti po vienerių metų, kuomet bus peržiūra. Tada įvyks peržiūra ir tada bandysime, kaip, bandysime išsiaiškinti, e, ką reiktų keisti. Taigi, ponė pirmininkė, pas mus yra specifinis padalinys Agri generalinėme direktorate, kuris yra pasirengęs padėti valstybėms narėms ir parlamentarams, jeigu jie turi klausimų. Ir mes ragintumėme kolegas e, tiems, pavyzdžiui, kuriems kyla problemų dėl interpretacijų, pasinaudoti tą tarnybą tam, kad ji galėtų padėti jums išteiškinti, kuo galima daugiau klausimų. Aš e, tyčia, ponė pirmininkė, žinau, kad jūs norite, kad mes parengtumėme dokumentą, kad komitetas galėtų juo, su juo susipažinti. Aš tyčia to dokumento neparengiau, nes aš noriu, kad jūs, kurie keliate visas tas problemas man, e, dėl žūp įgyvendinimo pateiktumėte savo sprendimų variantus. Jūs žinote, kokios problemos yra, tai tikrai galite ir pateikti pasiūlymų. Uh, ir aš ir toliau dirbsiu tokioje dvasioje, būtent kai pasiūlymai ateina iš apačios, suinteresuotų asmenų, parlamentarų ir galiausiai ministrų tarybų, kurios pateikė išvadas. Dėl to ir aš pateikiau pasiūlymą jūsų komitetui e, parengti savo iniciatyvą pranešimą kur būtų galima išdėstyti visas tas jums rūpimas problemas, kurias jūs šiandien palėtėte ir galbūt Liepos ar rugsėjo mėnesį būtų galima parengti galutinai tą pranešimą ir tada mes galėtumėme aptarti to pranešimo turinį, nes mes norime, kad viskas vyktų sėkmingai, mes norime, kad pasinaudoti jūsų žiniomis, jūsų rinkėjų e, nuomonėmis, kad galėtumėme tai atspindėti tame pranešime ir jeigu parlamentas turės bendrą poziciją, bus puiku, nes e, tarybos pozicija, matyt, atsispindės, bus išsakyta gegužės ar birželio mėnesį. Pirmininkas, aš atsiprašau, man atrodo, kad mes pamiršome vieną kolegą, poną Ek. Prašau, labai trumpai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui už tai, kad atvyko šiandieną. Dėkoju už tai, kad pasisakėte už supaprastinimą. Supaprastinimas visuomet duoda pozityvių rezultatų, o mums reikia tikrai paprastų, aiškių taisyklių ir mažiau biurokratijos ūkininkavime. Tačiau gamtinės sąlygos, flaura, flora ir, ir fauna nuo to neturėtų nukentėti. Taigi, žiūr, turime išsiaiškinti, ar supaprastintas taisyklės duos pozityvių rezultatų. Kalbant apie gyvūnų apsaugą žemės ūkėje, neturime to dalyko ignoruoti. Aš manau, kad reikalingi, mes tikrai reikalingi aukštesni gyvūnų gerovės standartai žemės ūkyje. Ir tai nėra tas rytis, kuri, už kurią jūs esate tiesiogiai atsakingas, bet jūs galite padaryti įtaką savo kolegai ir pasiūlyti, galbūt galėčiau pasiūlyti jums dirbti, jums abiems dirbti kartu šioje srityje. Ir dar vienas mano klausimas. Ar ateityje jūs ketinate siekti didesnės gyvūnų apsaugos ir gyvūnų gerovės standartų, kad gyvūnai nebūtų laikomi tiesiog gamybiniais vienetais. Ačiū. Viena pastaba. Ponas Jaras nekalbėjo apie tai, kad reikia absoliučiai atsisakyti žalinimo. Jis kalbėjo apie nuobaudą susijusią su žalinimu, kurios turėtų būti pradėtos taikyti 16, o ne 15 metais. Aš žinau, kad ponas Jaras jau girdėjo tai, ką aš pasakiau, būtent, kad mes netaikome baudų dėl žalinimo per pirmosius dviejus metus ir aš manau, kad jums tai yra priimtina. Ir tikimės, kad ūkininkai ekologinėse zonose dėl žemės identifikavimo uh, sistemos irgi yra atidėta vėlesniam laikotarpiui. Aš norėčiau pana Ek pasakyti, kad e, aš pasisakau už aplinkosauginės sąlygas, kurių turime laikytis. Mes norime tą padaryti kuo galima paprasčiau, kaip jūs teisingai pažymėjote, tačiau mūsų tikslai juk yra bendri. Ir tas pasakytina apie biologinę įvairovę, kalbant apie taisyklių interpretacijas. Ir Endi generalinis direktoratas labai aktyvus konsultacijose ir jie irgi bando pasirūpinti, kad kartu su, kad būtų atsižvelgta į tuos dalykus diskusijose su Agri generaliniu direktoratu. Kalbant apie tiesioginės išmokas, mes visi norime, kad standartai, gyvūnų gerovės standartai būtų kuo galima aukštesni, daug buvo, pažangos buvo pasiekta per pastarosius 20 metų ir aš tikrai perduosiu geriausius linkėjimus ponui Andriukaičiui su siūlymu, kad ir toliau būtų taip daroma ateityje. Pone komisijos nariai, dėkojame Jums labai už visus pateiktus atsakymus. Ir aš manau, kad mūsų lūkesčiai iš ties yra milžiniški. Esate labai atviras ir tikrai priimate plačius į ateitį žvelgiančius sprendimus. Mes daug tikimės iš jūsų sprendimų ir Manau, kad jūs jautėtės gan gerai mūsų komitete. Ir taip pat aš manau, kad jūs supratote, kad mūsų viltys yra didelės ir tikimės, kad jūs priimsite sudėtingus, drąsius sprendimus. Ir mes norime pradėti kuo galima greičiau, kad 2015 metai būtų tokie kuklūs pereinamieji metai ir per juos sukauptumėme daugiau informacijos, paaiškinimų. Ir tai, mano manimu, leistų geriau jaustis ūkininkams, nes jie geriau supras tą sistemą ar taisyklės. Taigi mes pirmiausia turime viską jiems paaiškinti, nes kai jūs sustabdo policininkas, ne visuomet jų gauni baudą iš karto, kartais tiesiog tau yra išsakomos pastabos. To mes ir tikimės. Ir tikimės ir tolesnių diskusijų ir tikimės, kad mūsų santykiai išliks tokie geri, kokie yra dabar. Dėkoju dar kartą Jums e, komisijos nariai, dėkoju direktoriui ir visiems komisijos e, atstovams, kurie atvyko čia ir padėjo mums surenkti šiandieninį susitikimą. Dėkoju. Jedna minuta przerwy technicznej. One minute. Dabar skelbiame vienos minutės pertraukėlę. Szanowni Państwo, po tej intensywnej pracy. Gerbėjai ponai ir ponios, mes ką tik labai intensyviai padirbėjome, bendravome su komisijos nariu ir dabar siūlau perėti prie kitų darbo tvarkės klausimų. Europos strateginių investicijų fondas. Neketinu dabar jums pasakote, kam yra skirtas tas fondas, jums apie tai ir tai yra ko gero žinoma. Iš karto suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Desui. Ačiū pirmininkė, dėkoju jums ir aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo prie šios nuomonės rengimo. Žemės ūkio komitetas išnagrinėjo Junkerio planą pagal kurį yra numatyta pritraukti daugiau investicijų Europos Sąjungoje. Jums visiems žinoma apie šį planą, aš tikiuosi. Ir kalbama apie tai, kad pavyks surasti 315 milijardų investicijų. Aš labai atidžiai perskaičiau komisijos parinktus dokumentus. Tačiau dėja, tame dokumente nieko neradau apie žemės ūkį. Todėl po diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir po to, kai gavau jų pasiūlymus, aš e, parengiau kelis pakeitimus, kelis pasiūlymus, kelias mintis e, apie tai, kaip galima būtų skirti daugiau dėmesio žemės ūkiui. Taigi visur, kur buvo tinkama, aš paminėjau žemės ūkį. Pavyzdžiui, antrajame pakeitime, aš manau, kad e, būtent šis pakeitimas labiausiai tinka kalbėti apie žemės ūkį, nes tenai kalbama apie e, įmonės veikiančias kaimo vietovėse ir apie jų poreikius, apie jų e, reikmes, pritraukti daugiau investicijų tam, kad žmonės nesitrauktų iš kaimo vietovių. Toliau transporto sektorius taip pat e, yra aktuali tema. Be abejo, visuomet reikėtų vengti papildomos biurokratijos. Man atrodo, kad žemės ūkio reglamentas yra tinkamas dokumentas tam, kad mes galėtume įtraukti visas mums reikalingas priemonės. Aš taip pat minėjau tuos regionus Europoje, kurie susiduria su ypatingais sunkumais ir kalbėjo ir apie, e, kalbų savo apgėtimas yra apie ūkininkus, kurie, e, kuriems sunku yra ūkininkauti. Šis investicijų planas turėtų sukurti papildomą pridėtinę vertę, todėl aš pagalvoju, kad būtų tinkama paminėti ir mokslinius tyrimus. Mes suprantame, kad e, jokiais atvejais, kad ir ko siektume, negalima kurti papildomos administracinės biurokratinės naštos. Vienuoliktasis pakeitimas. Čia kalbama apie Europos struktūrinių investicijų fondą. Ir aš taip pat čia paminėjau žemės ūkį. Aš manau, kad šie pakeitimai padės mums geriau apginti Europos ūkininkų interesus, padėti kaimo vietovėms ypatingų sunkumų turintiems regionams, e, saloms. Ir tikiuosi, kad kolegos galės pritarti mano pateiktiems pasiūlymams dėl pakeitimų. O jeigu kas nors norės pateikti papildomų pakeitimų, mes su malonumu juos išnagrinėsime. Ir jeigu jie atitinka bendrą šio dokumento dvasę, mes galėsime juos įtraukti į nuomonės projektą. Dėkuoju. Labai dėkuoju. Dabar žodis suteikiamas poniai Agilera. Ir jeigu kas nors norėtų pasisakyti, leiskite man žinoti. Bueno, yo creo que eh, el informe que ha hecho el señor de eh, supone, eh, decir, por lo menos, introducir un esfuerzo porque la agricultura. Ačiū, ponia pirmininkė. Man atrodo, kad pono Dės parengta, parengtas nuomonės projektas atspindi bendrą mūsų nuomonę Mes esame Žemės ūkio komitetas ir todėl labai gerai yra, kad kolega stengiasi atkreipti daugiau dėmesio į Žemės ūkio problemas. Bendroji Žemės ūkio politika yra tikroji visos sąjungos bendra politika. Yra vienas dalykas, į kurį aš atkreipiau dėmesį, tai yra nuostatų susijusius su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ten yra parašyta, kad tos, tai yra įmonės, kuriuose dirba nedaugiau nei 3000 žmonių, bet juk tai būtų labai didelės įmonės. Būtų įdomu, jeigu daugiau apie tai papasakotumėt. Aš manau, kad mes turime e, visomis išgalėmis remti smulkų ir vidutinį verslą. Bet man atrodo, kad 3000 darbuotojų yra labai didelis e, skaičius. Stambiose statybų, statybos įmonėse dirba tiek darbuotojų. Taigi apie ką eina kalba? Toliau, aš manau, kad mes turėtume stengtis užtikrinti, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos, ypač mažam ar vidutiniam versle. Aš pateiksiu kelias pakeitimus ir tikiuosi, kad jie padės mums patobulinti pono Dėsio pranešimą ir e, kuriais sieksiu taip pat atkreipti dar daugiau dėmesio e, žemės ūkį. Dėkoju, ponas Karti. Ačiū pirmininkė, aš dėkoju nuomonės referentui. Tačiau aš manau, kad uh, nuomonę reikia e, patobulinti kai kuriuose vietose. Pavyzdžiui, reikėtų pripažinti, kad e, mes stebime krizę ne tik žemės ūkėje, bet ir kaimo vietovės. Ir todėl daugiau dėmesio reikia skirti kaimo vietovėms. Ir taip vadinamasis Junkerio planas turėtų skirti daugiau dėmesio šiems klausimams. Jis e, turėtų būti platesnis, neturėtų apsiriboti vien investicijomis. Ir reikėtų skirti pagalbą ne tik toms šalims, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, bet ir konkretiems regionams Ir žinome, kad dažniausiai čia mes kalbame apie kaimo vietovės, nes žinome, kad būtent kaimo e, vietovės labiausiai nukentėjo nuo e, krizės. Bet aš manau, kad mūsų komiteto nuomonė turėtų atkreipti, pabrėžti, kad taupimo politika visiškai nepasiteisino. Taip pat turėtume pasinaudoti progą e, ir išsakyti savo komiteto nuomonę apie tai, kokia kryptimi reikėtų žengti ateityje. Be to, jei mes norime, kad šis Junkerio planas būtų naudingas mūsų žemės ūkiui ir kaimo vietovėms, tuomet jisai turėtų būti pagrystas norų skatinti visuotinį gėrį, visuotinių gerybių kūrimą. Tai būtų labai svarbu toms bendruomenėms, kurioms mes atstovaujame, ir ūkininkams, ir kaimo vietovėms. Dziękuję pan poseł Branen. Bardzo. Dėkuoju, ponas Branin. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėčiau atkreipti sudėmėsi į vieną smulkmeną. Lėšos e, bus ieškomos variose vietose ir, pavyzdžiui, siūloma pasimti pinigus iš programos Horizontas 2020. Tai yra programa, kuria, kuria yra finansuojami moksliniai tyrimai universitetuose. Ir kiek aš suprantu, dalis tų lėšų bus perkelta į e, e, finansavimas kažkokamo vietovėms. Robin Pinpol kalbėjo apie tai, kad tai gali turėti rimtų padarinių, e, kad tai gali pakengti mūsų siekiui kurti naujas darbo vietas, nes panašu, kad mes iš esmės tik tai Titaniko denėje stumdysime E, šezlongus iš vieno e, kampo į kitą. Aš žinau, kad lėšos skiriamos pagal programą Horizontas 2020 yra labai gerai panaudojamos e, universitetuose, ypač tame universitete, kuris veikia mano apygardoje ir negalime nieko tvirtinti, kas pakenktų tiems universitetams. Ponas Flan, dėkoju už Flanagan Žmonės Airijoje ir kitur labai džiaugiasi, kai ES pradeda barstyti monetas. De, de, ir panašu, kad mums siūloma yra nu, nukirsti ažolą vien dėl to, kad mūsų to pametės kelias gėlės. Ir Airija pasiskolino iš Europos centrinio banko 500 milijonų eurų Ir po e, penkerių metų mums reikės pasiskolinti dar milijardą. Ir mes turėtume labai džiaugtis dabar, šokinėti tiesiog iš džiaugsmo dėl to, kad mums pametė kelias kapeikas po to, kai mus, iš mūsų uh, pagrobė visą maišą pinigų. Aš manau, kad ES serga. Mes jau turime Airijoje pakankamai pinigų ir tikrai mums nereikia uh, uh, klauptis ant kelių ir maldauti pinigų iš, iš šios apgailėtinos ES. Gražinkite mums tiesiog mūsų pinigus ir, ir nebus jokio reikalo kalbėti apie jokius planus. Dėkuoju, ponas Glazos. Dėkuoju. Aš norėčiau pasakyti, kad aš manau, kad mes iki šiol neišnagrinėjame visų problemų, su kuriamis susiduria žemės ūkis. O aš manau, kad žemės ūkis yra viso mūsų ūkio stuburas. Ir yra labai yra įvairių problemų. Pavyzdžiui, problemų susijusių su miškų valdymu, su žuvininkystė. Nepamirškime ir gyvulininkystės, nes be gyvulininkystės neturėsime mėsos, uh, E, neturėsime Vilnos e, pieno produktų. Ir aš manau, kad mes turime pabrėžti, kad gyvulinkystė vaidina labai svarbu vaidmenį. Be to reikėtų padaryti viską, kad įtikintume visas suinteresuotas šalis, o tai yra ir visas atsakingas ES e, tarnybas, kad būtina padėti ūkininkams uh, ypač tose šalise, kurio, kuriuose susidurimas su rimtomis problemomis. Graikija gali įveikti dabartinę krizę. Ji turi galimybės įspręsti e, e, šiandienos problemas. Tik reikia jai padėti. Reikia padėti Graikijai ir ypač Graikijos žemės ūkiui. Taip, Visiškai teisingai kalbėjote. Iš tikrųjų, ir reikėtų nepamiršti ir programos natūrą, kuri remia kaimo vietovės. Ponas Bogovič. Pravaido save. Aš pritariu ponui Des, taip pat norėčiau palaikyti, pritarti jo nuomonėjai. Junkerio investicijų programa siunčia, yra siunčiamas rimtas signalas. Tai yra parodoma, kad Europoje mums reikia dėti daugiau pastangų tam, kad gyvenimas pagerėtų. Tai nėra dilema. Mes turėtume kurti daugiau darbo vietų, dėti daugiau pastangų, taip pat palaikyti ir socialinę valstybę, socialinės teisės E, teisės valstybę. Investicijos yra svarbus e, dalykas ir žemės ūkis yra nukentėjęs. Ne, e, norėjau pasakyti, kad žemės ūkis mažiau nukentėjo, lyginant su kitais sektoriais, todėl kad čia buvo mažiau spekulacijos atveju. Vis dėlto reikia investicijų ir jų reikia nedelsiant. Taigi turėtume paklausti, e, kelti klausimą, ar e, šios lėšos bus Junkerio plano ar Hogano plano dalis. To reikia tam, kad išvengtume neiškumo. Ir to reikia tam, kad vėliau administracija nepasakytų, kad e, šios lėšos negali būti išnaudojamos, naudojamos žemės ūkija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad mes sugrįžtume prie pono Des išsakytų pastabų. Jis visiškai teisingai kalbėjo apie tai, kad kad Junkerio plane praktiškai nekalbama apie žemės ūkį ar kaimo vietovės. Aš norėčiau padėkoti ponui Dės už jo darbą, nes iš esmės jo pasiūlymai atspindi diskusijas mūsų komitete. Aš esu šešėlinės pranešėjas socialistų frakcijoje. Ir aš norėčiau paminėti tris dalykus, kurie mano galva turėtų būti atspindėti šiame dokumente. Papildomumas. Būtina užtikrinti papildomumo principą. Ir tai iš esmės da, apie tai kalbės ir kiti komitetai, bet mes savo komitete dažnai kalbame apie subsidijas, išmokas ir visi tie dalykai turėtų daryti su mūsų politika kitose sritise. Dar vienas svarbus dalykas, kuris rūpi mums socialistų frakcijoje, tai yra socialinių kooperatyvų įtraukimas į visą šį procesą. Ir trečias dalykas, tai yra plačiajuostis ryšys nes žinome, kad kaimo vietovėse vis dar nėra įdėktas e, toks e, e, ryšys ir tuomet aš manau, kad reikėtų tam skirti daugiau dėmesio, kitaip Europos mes vaigu ir turėsime ateitį kaimo vietovėse. Dėkoju ir aš tikiuosi, kad mes visi galėsime sėkmingai dirbti ir parengti gerą nuomonę. Dėkuoju, telefonas Nikolson. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę Despą, parengus labai gerą nuomonę, dėja negalėjau dalyvauti, kai jis ją, jis ją pristatė. Europos Sąjungos strateginių investicijų planas arba taip vadinamasis Junkerio planas tai yra labai ambicingas planas, kuris padėtų mums per kitus trijus metus surasti papildomai 315 milijardų eurų. Ir šiame plane nekalbama atskirai apie žemės ūkį, bet tai nereiškia, kad tame plane nėra jokių priemonių, kuriomis mes galėtume pasinaudoti. Žemės ūkio sektorius vienaip ir kitaip reaguoja į bendrą ekonominę ir finansinę aplinką. Ir panašu, kad iki šiol buvo nepasinaudota proga e, e, investuoti strategiškai į žemės ūkį. Pavyzdžiui, galima būtų pagal antrąjį ramstį skirti. Mes matome, kad paskolų bendra apimtis e, laikotarp nuo 2006 iki 2013 metų buvo nepakankama. Ir aš manau, kad Junkerio planas turėtų geriau dėrėti su kaimo plėtros e, e, ir žemės ūkio fondais. Aš manau, kad mes turime suprasti, kad tikslinės strateginės investicijos dažnai gali užkirsti ilgalaikį augimą ir darbo vietų kūrimą, ypač tai būtų aktualu pininkystės sektorėje. 315 milijardų eurų yra tas skaičius, kuris gražiai atrodo laikrašių antraštėse, bet žmonės turėtų pamatyti, kad mes realiai surasime konkrečių lėšų ir kad uh, kad lėšus bus panaudotos tam, kad būtų vykdomi moksliniai tyrimai, sprendžiamos energetikos problemos, plačiojo šio ryšio dėgymas kaimo vietovėse. Aš manau, kad gali būti taip, kad mes vieną ranką kažką duosime, kitą ranką tą patį atimsime reikia ne tik pritraukti investicijas, bet ir tinkamai panaudoti visas lėšas. Nes jei mes paimsime lėšas iš programos Horizontas 2020, dar tai nereiškia, kad būtinai tos lėšos bus naudingai panaudotos žemės ūkės sektoriuje. Bet to reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tas planas dėrės su tais pasiūlymais, kuriuos minėjo komisijos narys ir kurios buvo paskelbta vakar. E, aš kalbu apie Europos e, investicijų banko e, siūlomą lengvatinį finansavimą. Ir aš tikiuosi, kad ponas Des galės suderinti skirtingus interesus ir aš noriu palinkėti jam sėkmės ir aš su pasiruošęs su juo bendradarbiauti. Dėkoju, ponas Būda. Ačiū, panė Pirinkė, aš norėčiau padėkoti ponui Dės už jo atliktą darbą. Aš manau, kad e, reikia neprarasti budrumo. Šis e, planas yra tikrai įspūdingas ir be abejo, tokio plano Europoje reikia. Akivaizdu, kad e, šis planas ne, bus sėkmingas, jeigu jisai nepadės žemės ūkiui. Tai yra akivaizdu, nes mes negalime be maisto gyventi. Ir mes matome, kad daug kas stengiasi, stengiasi pasinaudoti šiuo planu tam, kad pritrauktų daugiau finansavimo į atskiras rytis. Ir aš, man yra žinoma apie faktus, kai kažkas bandė, pavyzdžiui, mažiau lėšų skirti žemės ūkiui ir ragina daugiau lėšų, lėšų skirti kitoms e, sritims. Mums reikia skatinti jaunus ūkininkus, tokius, kurie galėtų statyti naujus ūkius. Ir uh, aš manau, kad jeigu mes pažvelgsime į Prancūziją, Vokietiją, į uh, Rumuniją, pamatysime, kad tenai uh, auginti žemės ūkio produkciją nėra sunku. Sunku yra ją parduoti. Todėl mes e, turime remti be abejo ir gamintojus, bet ir turime padėti jiems parduoti ją, nes tuomet ūkininkai bus labiau suinteresuoti daugiau auginti, e, daugiau gaminti. Gerbėjai ponai ir ponės, jums leidus, aš norėčiau pasakyti štai, kad Europos strateginių investicijų fondas turėtų pritraukti privačias investicijas, suteikiant, suteikiant ES garantijas investicijoms. Tai suteiks daugiau stabilumo, aiškumo ir žemės ūkiui tenka nemenka ES biudžeto dalis. Taigi žemės ūkis turi savo finansavimo šaltinius. Todėl aš manau, kad jeigu mes norime surasti daugiau investicijų, mums reikia taip suformuluoti e, projektus žemės ūkė, kurie būtų pranešesni, geresni nei kitus sektorių pateikti projektai. Pavyzdžiui, čia galima būtų kalbėti ir apie plačiojuošių ryšio dėgymą. Tai yra įdomi tema. Galima būtų surasti ir kitų aktualių temų. Ir visi tie projektai turėtų būti taip pat ir ekonominė prasme pelningi. Nemanau, kad turėtume turėti per daug lūkesčių dėl šio fondo. Na, Aš taip pat norėjau pasidalinti savo nuomonę. Ponas Des, dėkoju. Aš nekomentuosiu kiekvieno pasisakymo, tiesiog pasistengsiu apibendrinti įvykusią diskusiją. Pirmoji kolegė, kolegė, kuri pasisakė, kalbėjo apie būtinybę paremti smulkų ir vidutinį verslą. Aš tiesiog norėčiau jums priminti, kad e, yra įmonių, kuriuose gali dirbti iki 4000 darbuotojų ir nebūtinai tos įmonės e, tikrai yra stambios įmonės. Bet iš esmės biudžeto ir ekonomikos reikalų komitetai už tai yra atsakingi. Valstybės narės rengs projektus ir galiausiai pinigai pateks valstybių narių rankas ir nuo valstybių narių priklausys, kaip tos lėšos bus panaudotos. Ir mes, Žemės ūkio komitetas, nesame atsakingas komitetas, vertinant Junkerio investicijų planą. Iš tikrųjų, vargu ar būtų naudinga mums mažiau pinigų skirti moksliniams tyrimams, tam, kad galima būtų daugiau finansuoti veiksmus kot kitoje srityje, nes akivaizdu, kad po to mums pritrūks lėšų moksliniams tyrimams. Mums reikėtų surasti adekvačius sprendimus. Ir kolegoms e, socialdemokratų frakcijoje aš norėčiau pasakyti, kad puiku, kad jūs minėjote plačiojuošio ryšio svarbą. mes matome, kad tose vietovėse, kur nėra spartaus interneto, e, tenai bendrovės labai dažnai ir nenori dirbti, net nenori tenai ir įsikurti. Vienaip ir kitaip reikia užtikrinti, kad kaimo vietovėms būtų skirtas pakankamas finansavimas. Bet dar kartą noriu pakartoti, kad valstybės narės galiausiai spręs, kaip panaudoti turimas lėšas. Tikrai sunku yra patikėti, kad kaimo, atsiprašau, komisijos dokumentuose net nekalbama apie žemės ūkį, apie kaimo vietovės. Bavarijoje, pavyzdžiui, mes turime automobilių gamintojus, puiku, gaminame daug įvairios įrangos, bet vis dėlto daugiausia darbo vietų sukuria žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sektorius. Taip gali būti, kad atlyginimai automobilių gamybos sektoriuje yra didesni, bet vienaip ir kitaip didžioji dauguma mūsų žmonių vis dėlto užsieima ūkininkavimu ar maisto perdirbimu. Ir todėl aš manau, kad mes turime jiems padėti. Ir manau, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti tiems regionams, kurie susiduria su struktūrinėmis e, problemomis. Ir manau, kad jeigu mes tinkamai pakoreguosime Junkerio planą, jeigu jį pritaikysime uh, ūkininkų poreikiams, bus puiku. A, pamiršau beje pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 25 dienos 17 valandos. Dziękuję. Świadczy o tym, że dobrze się stało, że to właśnie Pan. Ką Jūs e, sakėte, tikrai rodo, kad e, mes gerai padarėme, kad ėmėmės šios iniciatyvos, nes būtent tokios reakcijos ir tikėjomės. Taigi dėkojame Jums. Norėčiau dar priminti tai, ką sakė ponas Des. Pakeitimus galima pateikti iki rytojus 5 valandos. E, mūsų diskusijose dalyvauja taip pat ir komisijos atstovas, taip pat ponia Marsen. Dėkoju Jums už dalyvavimą. Dabar, manau, galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. 12 darbo atvirkės punkto tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir direktyvos 2003 pasveras brūkšnelis 35 pasveras brūkšnelis AB e dalinis keitimas. Pranešėjas Jan Huitema nuomonės referentas Jan Huitema. Mes aptarinėsime e, nuomonės projektą, e, kuris buvo parengtas komisijos direktyvos pasiūlymui. Envi yra pagrindinis komitetas. E, mes žinome jau gana daug apie taršą ir manau, kad mes žinome, kad ši direktyva taip pat, šią direktyvą bus panaikinta ankstesnioji direktyva. Į ją įtrauksime taip pat ir išmetalų mažinimo prievolę, kuri taikoma nuo 2013 metų. Taip pasakytina, pavyzdžiui, amoniaką, metaną ir kitas medžiagas. Žodis referentui. Dėkoju. Pirmininkė, tai yra svarbus dokumentas. 2013 m. gruodžio mėnesį e, komisija e, pasiūlė peržiūrėti NEC direktyvą. Praėjusiais metais E, buvo neaišku, ką komisija darys dėl šio svarbaus klausimo. Dabar situacija yra iškesnė. Parlamentui buvo skirta svarbi užduotis atnaujinti šią naują direktyvą ir nustatyti tikslus kitiems metams. Diskusijos apie oro kokybę apima daugelį sektorių ir labai svarbu atsižvelgti į daugelį požiūrių, parenkant realistinius tikslus ir užtikrinant, kad bus galima visoms interesuotoms šalims juos įgyvendinti. Lygiai lyginant su 2001 metų direktyva, žemės ūkio sektorius dabar jau yra minimas e, dokumente kaip vienas iš svarbių sektorių, kuris gali mažinti išmetamų taršalų kiekį, pavyzdžiui, amonijaką, taip pat kietųjų kietasis dalelės ir taip toliau. Komisija jau dėjo daug pastangų praeitėje, stengiantis sumažinti išmetalus ūkiuose prieš Dis aptariant e, mano nuomonės projektą komisijoje, aš suorganizavau šešėlinių pranešėjų posėdį, klausdamas, norėdamas sužinoti jų nuomonę. Ir buvo e, išryškintos, e, pabrėžtos vis svarbiausios temos. Visų pirma, metano įtraukimas. Metano išmetalai ūkiuose yra susiję su e, Mm, su gyvūnais mm, ir su jų išmatomis. Reikia pasitelkti švelninimo priemonės, stengiantis sumažinti metano kiekį, mm, pavyzdžiui, naujų, naujų priemonių, kaip turi būti saugojamas mėšlas Remiantis Europos agentūros duomenimis, buvo sumažinta daugiau negu 2,3 procentais e, metano išmet, išmetamo metano kiekis. Metanas jau yra įtrauktas į e, pastangų pasidalinimo sprendimą metano įtraukimas apribotų laisvę, veiksmų laisvę ir ūkininkų galimybę e, mažinti išmetamus teršalus. Taip pat e, reikia skirti dėmesio ir CO2 išmetimo mažinimui. Mes turime daug e, nuolatinių E, ganyklų ir mes prie CO2 mažinimo jau prisidedame. Taip pat dar reikėtų nepamiršti ir gyvūnų ganimo. E, CO2 mažinama, jeigu gyvūnai labiau dažniau laikomi e, pastatų viduose, o ne ganyklose. Mano manimų nereikėtų per didelio reglamentavimo, bet ūkininkai turėtų prisidėti prie išmetamų teršalų mažinimo. Taigi tiek apie metaną. Amoniakas taip pat dar viena svarbi tema. Komisija yra parengusi taisyklės taikomos 2020 ir 30 metams. Aš pritariu 20, 20 metų tikslams, bet 30 metų tikslai yra dideli. Jau nuo 1990 metų amoniako išmetimai ES buvo sumažinti 30 procentų ir kai kurios valstybės jau pasiekė gamų rezultatų, gerų rezultatų, bet juos nebuvo atsižvelgta. Taigi yra tokių valstybių, kurios jau investavo daug į amoniako mažinimą. Taigi aš norėjau išbraukti 2030 metų standartus ir norėjau paraginti komisiją pasiūlyti e, naujų naujas vertes, kalbant apie išmetalų mažinimą, ir jos turi būti paremtos praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio standartais. Referenciniai metai turi būti paskutinių paskutinis dešimtmetis. Taigi aš esu pasirengęs diskutuoti ir išklausyti jūsų klausimus. Dėkuoju. Dėkoju. Atsakingas komitetas yra Envi komitetas. E, suteiksiu žodį visiems nariams, kalbėkite nelgiau negu minutę. Pone Dančila. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia yra ambicingi tikslai užsibriežti siekiant gerinti oro kokybę ir prisimti įsipareigojimus mažinant taršalų kiekį. Tai mums iš ties rūpimas klausimas, tačiau turime nepamiršti, kad tos siūlomos priemonės neturėtų per daug kainuoti ekonominė prasme. Nes ir neturėtų sukelti papildomų administracinių problemų. Getenburgo protokole prisimti įsipareigojimą ir taip jau yra gan ambicingos priemonės ypač atsižvelgiant į ekonominę krizę. Reikia imtis esminių finansinių pastangų, e, kad būtų galima laikytis tų įsipareigojimų, na, o bandymas nubrėžti dar ambicingesnius tikslus iki 2030 metų yra labai svarbus iššūkis daugeliui valstybių narių. Tuo pat metu reikia imtis papildomų pastangų ir papildomų papildomos išlaidos taip pat atsiranda e, taršalų mažinimo srityje. Tai iš tiesų reikia atsižvelgti į ekonominę situaciją ir tokių priemonių gyvendinimo galimybės. E, priemonės, kurios e, nu, numatytos iki 30 metų turėtų geriau atspindėti nacionalinės situacijas ir ambicijų lygis turėtų būti sumažintas arba turėtų būti numatomi tikslai, bet jie neturėtų būti privalomi kalbama apie linijinę trajektoriją mažinant emisijas iki 2030 metų. Tačiau turime nepamiršti, kad yra įvairių priemonių ir būdų emisijoms mažinti. Ir aišku, situacijos labai skiriasi įvairiose valstybės narėse ir ūkio sektoriuose. Taigi reikia arba tarpinių tikslų, arba tiesiog laisvanoriškų tikslų, neprivalomų. Dėkoju. Jednominutowe wystąpienia, później jeszcze mamy jeden. Prašau kalbėti ne ilgiau negu minutę, todėl kad mes turime aptarti dar vieną ataskaitą. Ponas Braner, šešėlinis pranešės. Dėkoju. Aš esu e, aplinkos komiteto šešėlinis pranešėjas ir norėčiau patiekti šitie komentarų. Žinoma, oro tarša e, daug kainuoja Europai, todėl kad e, kasmet numiršta daug žmonių ir e, kasmet kainuoja daugiau negu 330 milijardų eurų. E, amonijakas 30 procentų jau buvo sumažintas Europoje. Tai, tai yra labai svarbu. Žemės ūkis turi prisidėti prie pasaulinių klimato kaitos, kovos su klimato kaita tikslų. Ir pasiūlymas e, imtis priemonių išmetam, išmetamus teršalus mažinti yra viena iš tinkamų priemonių. Reikia remtis taip pat trečiuoju e, priedu. Reikėtų ūkininkams konkrečių gairių, kaip reikėtų riboti metanų, e, metano, e, amoniako ir smulkių kietųjų dalelių išmetalus. Mums reikia konstruktyvaus požiūrio ir tik taip galėsime sumažinti tuos išmetamus teršalus šioje ataskaitoje vis dėlto siūloma e, išbraukti metano tikslus ir, amon, ir sumažinti amoniako tikslus. Dėl to gali kilti pavojus, kad nepagerinsime oro kokybės kaimo vietovėse ir kitur. Dėkuoju. Ponas Demano. Pone pirmininkė, metano įtraukimas į komisijos pasiūlymo taikymo apriepti kelia pateisintų, pateisinto susirūpinimo. Pranešėjas siūlo metaną iš, išimti iš taikymo srities ir sumažinti tam tikrų atmosferos taršalų nacionalinius kiekius. Aš manau, kad tai yra primtinas siūlymas, nes ūkininkai dėja tikrai negali tokių gamtinių eterinio metano iš metalų sumažinti ir e, anglės e, e, medžiai žolė ūkiuose esanti augmenija iš tiesų tik tai prisideda prie anglės absorpcijos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu neišimsime metano iš taikymos ryties, tai pakenks galybei ūkių ir kaimo, visam kaimo pasauliui tai bus e, padarys neigiamų, neigiamos įtakos. Agniau, aš e, pritariu tam, kas siūlo ponas Haltima, būtent, kad metanas visiškai būtų išimamas iš šio reglamento, direktyvos ar kaip ją be pavadintumėme. Prieš 500 metų ši planeta šioje planetoje buvo daug atrajojančių gyvūnų Azijoje, Afrikoje ir visur. Ir jie visi išmetė metaną. O dabar jie tapo naminiais gyvūnais, bet tai nereiškia, kad metanas tapo blogesniomis dujomis. Daugelis tikriausiai jūs net nežinote, kad didžiausias metano išmetėjas šioje planetoje yra atogražiniai miškai, kur pūva medžiaga yra jį drėgna ir yra aukšta temperatūra. Jeigu tikrai norite sumažinti metaną, tai reikia iškirsti to gražinius miškus, bet žalieji tikrai to nenorės. Toks siūlymas, kad, meta, kad ūkininkai turi metaną mažinti praktikoje, tai reiškia, kad jie turi mažinti ūkius, e, auginamų galvijų kiekius ir tai nėra priimtina. Ačiū. Pan poseł Glezos. Glezos. Ačiū. Aš nesutinku su siūloma terminologija. Kalbam apie taršą, po to kūno infekcijas. Na, tarša yra vienas dalykas, infekcija yra kitas dalykas, ar, ar infekavimas. Tai aš nesutinku su terminais infekcija tai, kas aktualu mums žmonėms. Taigi čia man nelabai primtina terminologija. Aš manau, kad mes turime apie tai kalbėti įvairiais būdais, įvairiose srityse. Pavyzdžiui, natūralus miško buvimas, degradavimas e, reiškia, kad e, na, natūraliai išskiriama išskiriamas metanas arba ir taip pat galime naudoti ša, švarę energiją ir, ir nekenkti atmosferai. Ačiū, panas Hausling. Na, iš tiesų, labai įdomi kryptis, kurią čia mes dabar pasirinkome. Bandysime iškirsti atogražinius miškus, čia taip ponas Agnių pasiūlė. Na, gal jis geriau žino, ką turėjo galvoje. Pramonė pramonės sektorius kažko turi imtis, kad būtų išspręstos teršalų problemos ir sumažinti teršalų kiekiai. Taip pat turime pripažinti, kad jau yra padaryta daug kas pramonėje dėl metano koncentracijos. Tačiau nepamirškime faktų, negalime visko išspręsti taikant tik techninį požiūrį. Turime skatinti tvarę pramonę. Turime daugiau dėmesio skirti, na, ne tam, kad reikia kažkaip versti karves išskirti mažiau metano, ne, mes turime kalbėti apie tai, kad reikia kalbėti apie natūrales gyvūnų auginimo sąlygas, galvijų auginimo sąlygas, o ne intensyvius ūkius, intensyvų, in, intensyvę gyvulininkystę, ypatingai kai yra importuojami pašarai. Apie tai aš galėsiu vėliau pakalbėti. Ir taip pat Yra juk ir nitratų direktyva, vandens direktyva ir aš nemanau, kad mes galime atskirti tų idėjų, nes jos visos yra tarpusavėje susijusios. Ekologinė žemdirbystė, tvari žemdirbystė, aš manau, yra geriausias kelias bandant sumažinti emisijas. Pirmininkas, ponios ir ponai, yra dar norinčių daugiau pasisakyti, taigi prašau nekalbėti ilgiau nei vieną minutę. Pone Sandra. Bueno, en primer lugar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Pramoninė žemdirbystė, tas modelis, kuris yra raginamas, skatinamas pagal bendrą žemės ūkio politiką, tikrai ne, neleis turėti geresnio oro ir švaresnio oro. Taigi turime paieškoti būdų, kaip taip pat teikti ir maistą į rinką. Tai irgi nelabai suderinta su e, gero, e, gero oro ir švaraus oro siekiais, nes maistas dažnai yra transportuojamas e, didelius atstumus. Ir dar norėčiau štai ką pasakyti. Turime vertinti tai, ką gamina, ką daro smulkus ūkiai, ypatingai ekologiniai ūkiai, nes tai tikrai gali pozityviai prisidėti prie šio siekio, taip, taip pat kaip auginami gyvūnai. gyvūnai neturi būti auginami pagal intensyvios gyvankystės principus. Ir taip pat aš manau, kad daugiau turime dėmesio skirti trumpai tiekimo grandiniai. Aš suprantu, kad pirmininkas jau mojuoja e, plaktuku, tai gal tiek ir pasakysiu, daugiau ne, neišsiplėsiu. Ačiū, e, ponas Vazu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie galvijų auginimą. Suprantame, kad labai svarbu, kad metanas nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį, jeigu norime išsaugoti tinkamą gyvulininkystę ateityje. Ir lobistai tikrai labai daug dirba šioje srityje. Ir būtent matome labai dažnai, kad galvijai auginami mažose teritorijose ir uh, šeriami įvairiais pašarais. Taigi mes turime pasirūpinti tuo, kad ši direktyva nepakenktų mūsų galvininkystės sektoriui. Ir aišku, mes turime kalbėti ne tik apie intensyvę gyvulininkystę. Ačiū, panas Des. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu labai trumpai išsakyti savo nuomonę. Mano frakcija pritarė pono Hutama e, pozicijai. Dėkoju jam už atliktą darbą. Aš manau, viskas, ko mums reikia, teisingai surašyta dokumente. Ir, aišku, čia kyla ir konkurencingumo klausimas. Panašu, kad žemės ūkio konkurencija bus išsaugota. Tai nepakenks emisijų mažinimas ne, nepakenks konkurencingumui. Ir taip pat labai svarbu nepamiršti, kad metanas juk yra teršalas. Ir 200 milijonų jaučių Amerikoje, bizonų e, Amerikoje buvo dar prieš Amerikos žemino kolonizaciją ir įsivaizduokime, E, kiek metano tuomet buvo išmetama į atmosferą. Dėkoju. Aš manau, kad e, žemės ūkio srityje turime imtis kokiu tai priemonių. Ir ponas Des sakė, kad metanas turi būti išimtas iš e, taikymos srities, turi būti nustatomi realistiški tikslai amoniako atžvilgiu ir turime taip pat pakalbėti ir su aplinko, aplinkosaugininkais apie tai, kolegomis iš aplinkosaugos komiteto. Na ir kalbant apie metano taršalus, metano emisijas, e, panašu, kad mūsų komitetai tampa vis labiau techninio pobūdžio. Aišku, jeigu, tarkim, ūkija yra 10 tūkstančių galvijų, galbūt įmanoma sugaudyti metaną, bet e, to padaryti plačiai tikrai, kažin, ar pavyks. Pone Šlair, ačiū pirmininkė. Aš kalbu kaip šėlinė pranešėja ir pabandysiu trumpai išdėstyti poziciją. Metanas be jokios abejonės daro įtaką atmosferai. Ir mes kalbame apie tai, kad reikia mažinti šiltame efektą sukeliančias dujas, jų kiekį. Kalbame apie tai, kad ir, na, yra per daug reglamentavimo uh, komisija ir vicepir, komisijos vicepirmininkas ponas Timmermans kalbėjo apie tai, kad reguliavimą reikia mažinti. Čia jeigu kalbame apie emisijų reikalavimus, tai reiškia, kad, na, lyg ir norime, kad galvijai būtų šeriami žole, e, o ne soja. arba bandoma mažinti bandų dydžius Europoje. Kažin ar tai yra įmanoma. Aišku, reikia kalbėti ir apie, apie pievas, ganyklas, tai irgi yra labai svarbus dalykas, svarbus ir gyvūnų gerovės elementas. Tačiau E, matome, kad e, kyla problemų ir dėl, dėl, dėl pievų, dėl ganyklų ir metanas be jokios abejonės yra natūralus išmetalas. E, ponas Dorfman, dėkoju, aš pritariu tam, kad, kad metanas nebūtų įtrauktas į taikymo sritį, kaip siūlė nuomonės referentas. Pone Hausling, metanas nesvarbu, ar jisai būtų organinis ar ne. Poveikis yra tas pats ir mes dabar bandome nustatyti pieno kvotas ir panašu, kad karvių Europoje tik daugės ir tuo pačiu metu bandome mažinti metano kiekius. Tai jokinga. Ponas Agniaus siūlė iškirsti atogražinius miškus. Laimiai pas mus Europoje yra daug ir laukinių gyvūnų, kuriuos irgi reiks kažkaip įtraukti, jeigu kalba, kalbėsime apie metano išmetimus. Ponas Fenegan. Ačiū, panašu, kaip, na, kaip vis, visuomet e, viskas yra sumakaluota tai, kaip ES kuria savo politiką. Airijoje situacija yra labai keista, kur bandoma e, išgauti skalūnės dujas ir bandoma užkirsti kelią ūkininkavimui mūsų šalyje. Yra daug valstybių, kur anaerobinė virškinimo sistema yra įprastinė, tačiau aš siūlyčiau mažinti metano kiekius, e, užkirtant kelią anaerobiniam virškinimui. Na, šiek tiek juokinga, kad mes e, pasirenkame e, skalūnių dujų išgavimą ir nesižvelgiame į tai, kas yra e, šalia mūsų. E, Na, gal jūs su pranešėju aptarsite šį uh, virškinimo procesą. Pone Hazekamp, ačiū pirmininkė. Mes e, žinome, kad biologinė įvairovė yra labai svarbi žemės ūkiui visame pasaulyje. Ir žinome, kad dažnai dėl tos biologinės vairovės e, į orą patenka nemažai azoto, sieros junginių. Jeigu mes pažvelgsime į gyvulininkystės sektorių, pamatysime, kad e, palyginus su kitais sektorius, būtent gyvulininkystė e, daugiausia išmeta į orą teršalų. Taigi metano junginiai, amoniakas yra natūralūs išmetalai ir jie neturėtų patekti į šią direktyvą. Dėkoju. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Tomas Verhėja. Prašau, gal jūs galėtume trumpai pristatyti mums komisijos nuomonę. Ačiū, ponė Permikė, ir aš norėčiau padėkoti ir ponė Hautai man uh, už darbą rengiant šį dokumentą, girmėjai pono ir ponios. Atšvelgiant į tai, kad šiandien jau buvo paminėta nemažai įdomių faktų, svarbių skaičių ir todėl taupydamas laiką aš norėčiau tiesiog Jums priminti, kad, kad mes kiekvienais metais uh, prarandame 90, 900 milijardų eurų dėl išmetalų, 100 milijardų darbo dienų, 4000 žmonių miršta kiekvienais metais. Ir pasėlių derlingumas sumažėja 3 milijardais eurų kiekvienais metais. Vienaip ir kitaip mes stengiamės sumažinti per 15 metų maždaug 52 procentais e, dabartinius išmetimus. Ir iš esmės mes kalbame amonijaką, metano junginius, kitus taršalus. Ir mes pasižymėjome ir pranešėjo, ir šios frakcijų, šio, šio komiteto nuomonę dėl metano junginių. Metanas. Na, reikėtų nepamiršti, kad dėl metalo junginių susilpnėjo ozono sluoksnis. Ir todėl mes manome, kad reikia išnagrinėti visų teršalų poveikį vienu metu. Mes nenorime atkurti papildomų teisės aktų, bet mes tiesiog norime susijęti visus teisės aktus su o, tuo, kas realiai vyksta. Metano gynė turėtų likti šios direktyvos taikymo srityje dėl, dar ir dėl to, kad apie metaną reikia kalbėti ir tarptautinių lygmenių, kai mes kalbame apie būtinybę mažinti oro taršą, nes metanas, kaip minėjau, kenkia ozono sluoksniui. Dėl mažinimo tikslų mes jau pranešime e, keliems komitetams, kad čia mes e, esame nusteikę e, dėrėtis su jumis tam, kad galima būtų surasti visiems priimamą sprendimą. Mes jau galvojame apie scenarių, pagal kurį nebūtų generuojama jokių papildomų išlaidų ir kad nebūtų pakengta tam, kas jau buvo padaryta dabar, tobulinant, pavyzdžiui, savartynų veiklą. Amoniakas Mes žinome, kad amoniakas yra labai svarbus smulkių dalelių prekursorius. Ir jūs tikriausiai prisiminat, kad oro tarša gali sukelti vėžį ir tos smulkiosios dalelės vaidina labai svarbu vaidmenį. Mes matome, kad didmešiuose Europoje oro kokybė blogėja ir kai kuriuose miestuose, važiuoju, Paryžiuje netgi buvo, buvo bandoma uždrausti važinėti automobiliais miesto centre. Ir matome taip pat, kad pasikeitė oro taršos rodikliai tuose regionuose, kur buvo naudojamas mėšlas kaip trašos pavasarį. Bet to mes. Ta, norime užtikrinti vienodas sąlygas visiems, todėl manome, kad galime perskaičiuoti kai kurios tikslus tam, kad 2025 metų tikslai nebūtų privalomi. Bet vėlgi mes galėsime savo poziciją išaiškinti jums. Komisija paskaičiavo ir pateikė skaičius prie, pateiktame priedė, sausio mėnesį tie skaičiai buvo paskelbti ir jūs pastebėjote gal, kad amonijako tikslai sumažino 27 iki 25 procentų. Ir mes e, taip pat panagrinėjome, kiek amonijako išskiria e, atskiros valstybės narės. Ir e, stengiamės taip pat atsižvelgti ir į ekonominio augimo lygį kiekvienoje šalyje ir atitinkamai pakoreguoti tikslus. Pavyzdžiui, Vengrijoje. Reikėtų gal tos skaičius iš naujo perskaičiuoti, perskaičiuoti dėl to, kad tenais mes pamatėme, kad pinigystės sektorija laukiamas e, pakankamai didelis augimas. Taigi mes nuolatos stebime situaciją. Jūs savo diskusijoje minėjote kelis e, klausimus, aš tengiausi sureaguoti į jūsų pastabas, bet jeigu nesugebėjau sakyti visus jūsų klausimus, tuomet prašome visuomet, kai mus kreičias ir mes su malonumu visuomet atvyksime į jūsų komiteto posėdį. Dėkoju. Dziękujemy za wypowiedź, dziękujemy za deklarację współpracy. Dėkoju. Dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad Jūs pasakėte, kad visuomet esat pasiruošęs su mumis susitikti. Pranešėjas labai trumpai. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju kolegoms už pastabas. Džiaugiuosi, kad didžioji dauguma jūsų pritarė mano pozicijai dėl e, šio pasiūlymo ir aš manau, kad labai svarbu yra taip pat e, kalbėtis ir su kolegomis kitose frakci e, savo frakcijos viduje Ir Envi komitetas yra atsakingasis komitetas ir mes žinome, kad šiam, šiame komitete bus pristatomos frakcijų pozicijos. Ir e, matau, kad mūsų pozicija dėl metano turėtų būti labai aiškiai išsakyta. Labai dėkoju ir su malonumu dar lauksiu jūsų papildomų pastabų. Ačiū. Ir norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki 12 valandos kovo 30 dienos. Dėkoju, o dabar siūlau pereiti prie paskutinio mūsų šio ryto posėdžio darbo tvarkės punkto, tai yra ekologinė gamyba ir ekologiškų žuvindų produktų ženklinimas. Jūs tikriausiai prisiminate, kad Europos komisijos 2015 metų darbo programoje yra numatyta atsimti pasiūlymą dėl naujo reglamento. Jei tarybai ir Europos parlamentui nepavyks susitarti per pusmetį, tai yra iki birželio pabaigos. Taigi mes jau kelis kartus minėjome, kad toks požiūris, e, tai kas šiuo metu vyksta, netitinka bendradarbiavimo dvasios ir mūsų pranešėjas e, tuoj mums papasakos apie tai, kas šiuo metu vyksta. Pone Hausling, prašau, žodis sutikimas jums. Tai yra labai svarbus klausimas, bet nepamirškite, kad laiko turime labai mažai. Gerbėjai kolegos, e, komisijos, tarybos atstovai, ir ekonominio ir socialinio reikalų komiteto nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Ekologinė maisto gamyba, ekologinės ūkininkavimas plėtojama šiek tiek kitaip nei kiti žemės ūkio sektoriai. Čia augimo rodikliai yra patys didžiausiai ir žinome, kad ir mūsų ūkininkai taip pat domisi ekologiniu ūkininkavimu. Uh, Ir be abejo, ekologinis ūkininkavimas reiškia, kad atsižvelgiama yra ne tik į aplinkosaugos reikalavimus, bet ir apie gyvūnų e, gerovę. Ir ekologiškas ūkininkavimas yra e, visa, apimantis, visa apimanti koncepcija. Ir apie ją kalbama ir naujojoje bendrojo žemės ūkio politikoje, bet žinome, kad ne viskas čia yra labai gerai ir matome, kad dažnai ūkininkai patiria papildomas išlaidas, kurios natūraliai yra susijusios su ekologiniu ūkininkavimu. Bet to žinome, kad importuojame maisto produktus ir iš trečiųjų šalių. Ir Dažnai e, mūsų ūkininkai Europoje praranda norą ekologiškai ūkininkauti. Net kad daryti tai nėra lengva. Ir vyko įvairios konsultacijos su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir komisija nusprendė, kad atėjo laikas parengti naują reglamentą skirtą ekologiniam ūkininkavimui. Tokia būtinybė atsirado atsižvelgiant į, tai, į pokyčius rinkoje, į nutinius iššūkius. Komisija mano, kad mums reikia labai aiš, turėti aiškės taisyklės dėl produktų auginimo, ženklinimo ir a, tiekimo rinkai. Taigi, iš esmės, dokumente kalbame ir apie sertifikavimą, apie gamybą, ir apie priekybą ekologiniais produktais. Ir iš esmės tas pasiūlymas skiriasi nuo dokumentų, kuris buvo patvirtintas 2007 metais. Nors man atrodo, kad 2007-2009 metų dokumentai nėra dar labai pasenę, jie buvo patvirtinti palyginus neseniai. Ir man nelabai aišku, kodėl mes negalime tiesiog peržiūrėti jau galiojantį reglamentą. Kodėl mums reikia dabar renkti naują dokumentą? Nes man atrodo, kad e, nauji dokumentai tikrai apsunkina ūkininkų ir uh, uh, prekybininkų gyvenimą. Mano šalyje, uh, Vokietijoje ir, žinau, kad ir Austrijoje ir kitur aš, nėra noro turėti naują reglamentą. Uh, Be to, numatyta renkti labai daug deleguotojų aktų, o tai reiškia, kad tuos deleguotusius aktus tvirtins komisija po to, kai bus baigtas teisėkuros procesas. Ir e, niekas nenori sakyti, kad problemų nėra ekologinėme ūkininkavime. Ir suprantame, kad reikėtų aiškesnių, griežtesnių taisyklių susijusių ir su uh, Um, gyvulininkystę, ir su sėklomis, ir su pašarais, ir su pasėliais. Mes manome, kad taip, mums reikia geresnės e, visą apimančios e, sistemos, pagal kurią būtų apribotas, e, apribotas mineralinių trašų ir kitų medžiagų naudojimas. Komisija teigia, net grasina mums, kad e, mes turėsime iki tam tikros e, datos apsispręsti dėl savo pozicijos. O man atrodo, kad reikėtų dirbti lankščiau. Reikėtų atsižvelgti tai, kas vyksta, da, pažiūrėjau, pašarų rinkoje. Daugiau nei du dešimtmečius mes jau plėtojame ekologinį ūkininkavimą. Žinome, kokios yra problemos ir man atrodo, kad komisija iš tikrųjų žengia per toli. Ji nori, pavyzdžiui, nustatyti maksimalę viršutinę neekologiškų medžiagų ribą ekologiškose maisto produktuose ir pirmiausiai kalba apie produktus skirtus kūdikiams. Ir ta riba yra labai griežta. O, pažiūrėjau, kas bus atsakingas, jeigu ji, ji bus viršėma. Ar už tai turės atsakinti ūkininkas, ar, pavyzdžiui, vežėjai, arba da, oro teršėjai toje vietovėje, kur yra parduodami produktai. Tai kasgi tuomet turės kompensuoti, sumokėti už tai, kad viršėjama ta viršutinė riba. reikėtų nepamiršti, kad ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkai negyvena kur nors atskiroje saloje ir tarša nepripažįsta sienų. Supraskite mane teisingai. Be abejo, ekologinė ūkininkystė turėtų surasti savo vietą tradicinėje, tradicinėme žemės ūkija. Ir todėl aš manau, kad virštinių ribų, ribų nustatymas nėra labai gera mintis. Jau minėjau, kad ekologinis kaininkavimas yra labai platis rytis. Ir todėl aš manau, kad mums taip pat reikia numatyti ir prevencinės priemonės, kurios būtų susijusi su apskritai taršos mažinimu. Ir aš manau, kad taip pat reikia įsiklausyti į visų suinteresuotų šalių nuomonę, nes e, ta nuomonė dažnai yra pagrista ir atspindi tikrovę. Be to, aš manau, kad ekologinės ūkininkavimas turėtų būti tvarkomas atsižvelgiant į bendrą, į bendras mūsų pastangas aplinkosaugos srityje. Taip, e, Aš pritariu komisijai, kad iš tikrųjų reikėtų keisti mūsų importą, importo taisyklės. Mes žinome, kad ir komisija, ir audito rūmai, ir Europos maisto ir veterinarijos tarnybos parengė daugybę tyrimų, kurie akivaizdžiai rodo, kad mums reikia taip pat geriau rinkti informaciją, reikia kovoti su sukčiavimu, reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp uh, įvairių nacionalinių ir kitų valstybių narių įstaigų. Jeigu mes norime turėti gerai tinkamai veikiančią vidaus rinką, mes turime užtikrinti, kad visi galėtų vienodomis sąlygomis joje veikti. Ir todėl aš siūlau už tai, ką aš manau, kad mums reikia suformuoti, sudaryti ekologinio ūkininkavimui stebėti skirtą įstaigą. Tai galėtų būti observatorija, tai galėtų būti koks nors, e, e, kokia nors kita institucija. Ir joje turėtų būti atstovavime visoms interesuotoms šalims. Tai padėtų mums ne tik aptikti galim sukčiavimo atvejus, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kad, e, kad kažkokie pašarai yra atgabenami iš Ukrainos, nesilaikant normų. Bet man atrodo, kad komisijai toks pasiūlymas nelabai tinka. Man atrodo, kad e, tokia įstaiga, kad e, tai gali būti ir agentūra, nesvarbu, kaip ją pavadinsime, būtų reikalinga. Mes, pavyzdžiui, sukūrėme žuvininkystės agentūrą, o žuvininkystė, kaip žinia, verčiasi kur kas mažiau žmonių nei ūkininkauja ekologiniu būtu. Čia aš nesigilinsiu detalės, aš tiesiog kolegos norėčiau pasakyti dabar keli žodžius apie mūsų darbo tvarkaraštį dirbti reikės labai intensyviai. Pranešimą pateiksime vertimo tarnybai balandžio 20 dieną. Šešėliniai pranešėjai turėtų pateikti savo pakeitimus iki gegužės pradžios. Taigi terminas kitiems pakeitimams teikti bus kažkada nustatytas birželio mėnesį ir aš tikiuosi, kad komitete mes galėsime šį pranešimą svarstyti jau Liepos mėnesį. Aš suprantu, kad iš tikrųjų dirbti reikės labai sparčiai, daromas mums didžiulis spaudimas ir gali būt, kad šešios savaitės taip nėra gal pakankamai ilgas laikas tam, kad galima būtų viską išnagrinėti. Bet e, aš tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad e, komisija daro mums spaudimą ir sako, kad gali apskritai atsimti šį pasiūlymą. Ir mes e, nenorėtume atsilikti nuo komisijos darbo. Ir jei komisija nori, kad mes visi kartu susėdę parengtume gerą dokumentą, aš manau, mes turėtume parodyti norą bendradarbiauti. Mes nenorime, kad mus po to apkaltintų tuo, kad e, galutinis rezultatas nėra pakankamai geras. Mes norime bendradarbiauti ir su komisija, ir su taryba, ir aš siūlyčiau mums dabar visiems susėsti, susitelkti ir parengti gerą pasiūlymą. Vagamų discipliną. Ponas ir ponai, laiko tikrai turime nedaug, taigi kalbėkite trumpai. Žodis e, ponui Lins. Minutė. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Hoisling už jo um, pateiktą informaciją. Ir dėl to, kad uh, pabrėžė, kad uh, turi būti tinkamai bedradarbiaujama rengiantis spausdinti, skelbti pranešimą. Aš manau, kad kalbant apie šį reglamentą, sutarimas e, šioje, šiame komitete tikrai jau pasiektas. Taigi nemanau, kad reikėtų reglamentą išsamei peržvelgti. Uh, E, mes galbūt norėtume tik e, iš dalies pakeisti esantį reglamentą tam, kad būtų užpildytos tam tikros spragos, pašalintos problemos ir tam, kad ekologinis ūkininkavimas Europoje ateityje būtų įmanomas. E, to reikia dar ir todėl, kad mes e, jaučiame, kad e, paklausa ekologinių produktų paklausa Europoje yra didelė ir dar ne visai pate, mes nesugebame jos iki galo patenkinti. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie kontrolę. Dėkoju, ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi savo ruoštą norėčiau padėkoti kolegai Hauslingui parengus kokybišką nuomonę. Aš manau, kad tikrai pritarėme daugeliu dalykų, kas ten parašyta. Kolega savo pranešime iškėlė daug svarbių klausimų. Ir aš galbūt e, jų nekomentuosiu, bet aš norėčiau pasakyti, jog pritariu tam, kad reikia apibriežti tas viršutinės vertes, kalbant ir apie e, augalinės ir gyvūnės kilmės produktus. Dėl deleguotojų aktų aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, reikia atkurti pusiausvyrą dėl bazinių teisės aktų ir deleguotojų teisės aktų. Dėl kontrolės aš manau, kad šios ekologinių ūkių reglamento reformos pagrindinis tikslas galbūt tikrai įdėkti specialią kontrolės agentūrą Tačiau reiktų čia, aišku, patiksinti, kokia tai turėtų būti institucija. Sanova, bez podžinkovani. Dėkuoju, ponia Sanova. E, ponas, ponas Senra, e, dėkoju. Visų pirma, Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie ekologinį bendradarbiavimą ir dis, ūkininkavimą ir e, apie diskusiją dėl jo, labai svarbu, kad būtų skatinamos mažos įmonės ir kad jos būtų apsaugomos ir kad būtų galima skatinti tiesioginį pardavimą. Taip pat e, reikėtų skatinti vietos produktų vartojimą ir spręsti neleidžiamų vartoti e, medžiagų klausimą. Taip pat e, man susirūpinimą kelia genetiškai modifikuoti organizmai ir tai, kad komisija nori juos įsileisti į Europą. Kalbant apie tarptautinę priekybą, susirūpinimą man kelia galimas e, poveikis E, kurį turės e, išmetimas, e, taršalų išmetimas į aplinką, pervežant toli auginamus gaminius, augalus ir produktus. Ponas Zuliu, dėkoju, aš taip pat pritarčiau tam, kad tikrai labai svarbu aptarti šį reglamentą. E, svarbiausia dėmesį reikia skirti vartotojų ir gamintojų, nes ekologiniai produktai yra labai svarbus. Tai yra mūsų ateitis, Europos ateitis. Jeigu nesugebėsime e, papildomos vertės suteikti mūsų produktams, e, mes tik švaistysime savo laiką. Taigi aš tikiuosi, kad mes sugebėsime e, paruošti tinkamą dokumentą, kuriuo užtikrinsime Europos kokybę. Dėkoju. Dėkoju, ponė Sarbo. Mulțumesc, domnule președinte. Salut propunerea comisiei și mă bucură faptul că în sfârșit... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Taip pat sveikinu tai, kad galiausiai yra iškesnės taisyklės numatytos uh, ekologiniams ūkiams. Poreikis tokiu, tokios produkcijos auga ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Tačiau turime sustiprinti ir vartotojų pasitikėjimą tokiais produktais. Ir tam reikalinga kontrolė. Kontrolė, kuri būtų orientuojama ne į riziką, bet taip pat reikalingos ir aiškios taisyklės ir dėl ženklinimo. Tai yra didžiulis potencialas ES ir galime atvertis kitas rinkas mūsų produkcijai ir paaiškinti, kodėl reikia vartoti tokius produktus, kodėl jie yra naudingi sveikatai. Taigi, tai ypatingai aktualu kalbant dabar ir apie e, dėrybas dėl priekybos su JAV ir taip pat Japonija. Dėkoju, ponas Vazo. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesažinga konkurencija, sukčiavimas Tai yra tie stabdžiai, kurie trukdo plėtoti ekologinę žemdirbystę ES. Ir kažin, ar galime iš vis pagerinti šią situaciją, jeigu nebus vykdoma tinkama kontrolė, tuomet, aišku, e, nebus pasiekta jokių rezultatų. Taip pat egzistuoja ir socialinis dempingas šioje srityje. Per pastarosius keletą metų buvo atlikta nemažai tyrimų ir buvo atskleista, kad iš tiesų ypatingai vaisių ir, ir daržovių sektorija yra daug sukčiavimo šioje srityje. Taip pat, aišku, labai svarbus yra ženklinimo klausimas, kalbant apie ekologinius produktus. Labai svarbu, kad šis reglamentas tikrai padėtų ekologiniams ūkiams ir kad nebūtų skirtas stambioms, stambiems priekybos centra, centrams tiesiog, kad nebūtų išnaudota ta labai daug žadanti e, ūkio rinka ir niša. Dėkoju, ponė Gilera, vieną minutę. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Manau, kad būtina gerinti reglamentavimą. Taigi, Pasinaudokime šią progą, nes tai labai svarbu ekologiniai žemdirbystėje. Ekologinių produktų paklausa yra didžiulė. Peržiūrint, peržiūrint šį dokumentą, o aš manau, kad peržiūrėjimas yra būtinas, reikia išsaugoti taip pat mišrės įmonės. Labai svarbu, kad, būtų, kad Europoje taisyklės būtų suvienodintos Dabar e, susidurėme su e, teisės tikrumo trūkumais, kalbant apie e, komercinius sandorius. Laiko neturiu, bet, kaip sakė Hoislink, labai svarbu pasinaudoti šį tinkamą progą. Dėkoju. Pone Hazenkamp, dėkoju. Komisijos pasiūlymo tikrai reikia tam, kad e, vartotojai labiau pasitikėtų ekologiniais e, produktais. Ko nori vartotojai? Vartotojai nori aiškių etikečių, bet nori, kad būtų užtikrintas ir e, gyvūnų gerbuvis gerovė. Taigi, reikėtų tam tikrų priemonių, kuriomis naudojantis Europoje įsigaliotų tam tikri vienodi standartai taikomi gyvūnų e, geroviai. Taigi svarbu užtikrinti ir gyvūnų, kurie auginami ekologi, ekologiškai ūkininkaujant, gerovę. Pavyzdžiui, reikėtų vengti kastracijos tuomet, kada ji nebūti, nebūtina. Taip pat e, reikėtų naudoti tvirtų, e, tvirtai sudėtų gyvūnų e, veislės ir taip toliau. E, dėkuoju, ponia Gars, Herans Garcia. Mes aptarėme šį dokumentą jau išsameu, taip, jau anksčiau tai padarėme išsamei, bet norėjau tik pritarti ponui Hoislinką. Jis minėjo, kad e, e, komisija e, nežengė priekį. Aš manau, kad parlamentas nežengė į priekį, kalbant apie šį dokumentą. Ir gaila, kad taip yra, nes E, taip e, nedidėja vartotojų pasitikėjimas. E, vartojams, vartotojams reikia ekologinių produktų. Aš kalbu kaip Ispanijos atstovė, o Ispanijoje daugiausiai yra užauginama gaminių būtent ekologinėje žemdirbystėje. Labai uh, E, svarbu, kad šis pasiūlymas dokumentas e, būtų patvirtintas kuo greičiau. Aš jau kalbėjau šią temą ir anksčiau. Dėkoju, ponas Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu ponios Gerling vardu, kuri yra šešėlinė pranešėja. Uh, aš turiu jos tekstą, galbūt visko ir nesugebėsiu perskaityti, tai aš labai trumpai norėčiau pasakyti, kad šešėlinė pranešėja, ponė Gerling, norėtų padėkoti pranešėjui už tai, kad šešėliniai pranešėjai būtų, buvo informuojami apie pranešimo rengimo, eig, rengimo eigą, dėkoju už atliktą darbą. Ji mano, kad visiems rūpi tie patys klausimai. Ji negali pritarti mišriems, mišrių ūkių idėjai. Ji mano, kad tokie ūkiai turi būti tikrinami pagal ekologinės žemdirbystės e, reikalavimus. Ir ekologinių ūkių paklausa yra didelė ir tai nėra vien tik tai verslo pasirinkimo dalykas, tai yra et, et, etikos klausimas. Taip pat e, metinės, e, metiniai tikrinimai ir tikrinimai nustačius kažkokią tai riziką, e, kuomet e, kuris variantas būtų tinkamesnis. Taigi, gal daugiau galėčiau dar pasakyti, bet kadangi laiko neturime daug, tai būtų tiek. Um, um. Ačiū pirmininkė, ponas Branen. Tai yra labai svarbis rytis, kur viską reikia teisingai padaryti, nes yra pavojus, kad žmonės išeis iš to sektoriaus, paliks jį ir naujų neteis. Tai yra augantis sektorius per pastarosius dešimt metų ekologinių produktų paklausa išaugo keturis kartus, taigi viską reikia teisingai padaryti, o kalbant apie netyčinį organinių produktų užteršimą, kaip tai dabar parengta formuluotė, bet koks užteršimas, tai jeigu tai yra ūkininko kaltė, yra ūkininko kaltė nepriklausomai nuo to, kur įvyko tarša ir kaip ji įvyko, tai gali galiau, galiausiai atsitikti taip, kad ūkininkas tiesiog negalės tęsti tos veiklos. Jeigu ūkininkas praranda ekologiško ūkio statusą. Aišku, tuomet, tu jeigu, pažiūrėjau, yra nustatomas tyčinis teršimo, užteršimo atvejais, tuomet yra, turi būti nustatomos adekvačios baudos. Ponas Nekov. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paliesti dvi sritis, Labai svarbu išsaugoti pasitikėjimą ekologinėmis etiketėmis. Ir čia svarbus sertifikavimas. Reikalingas toks požiūris, kur būtų galima sumažinti administracinę naštą. Tačiau reglamente teigiama, kad nepriklausomai nuo ūkio dydžio operatoriai turi praeiti metinės, metinius patikrinimus. Tokiu būdu e, užtikrinamas e, pasiti, vartotojų pasitikėjimas, pasitikėjimas ekologiška etikete. Dar vienas dalykas, aišku, svarbus yra ženklinimas, nes Europoje yra labai daug rūšių būtent išvestų Europoje. Taigi reikalingos tokios etiketės, kur būtų atskleista sėklų kilmė. Tokiu būdu užtikrintumėme kokybę ir nuramintumėme vartotojus. Tokiu būdu ragintumėme mokslinio tyrimų institu, institutus Europoje ir toliau e, ieškoti, išvedinėti naujas rūšis Europoje. Ponas Agnių. Norėčiau paprašyti pranešėjo, kad jis pakomentuotų du dalykus, kurie labai neramina ūkininkų ekologinius ūkius Britanijoje. Pirmiausia, reikalaujama, kad e, tie ūkiai būtų vientisi, vien tik tai organiniai arba apskritai neorganiniai. Yra daug tokių stambesnių ūkių Britanijoje ir kai kurie atsisakė organinių e, hektarų, nes negalėjo uždirbti iš to. Ir buvo reikalavima arba atsisakyti, arba dalinti tuos ūkius ir jie atsisakė tos veiklos. Taigi, iš tiesų, jeigu ekologinis ūkininkas negali gauti paramos, tuomet jis praranda savo statusą arba iš tiesų jis nieko neaugins ir ne, negamins ir tada pasaulyje pritruks maisto. Gal galėtumėte tai pakomentuoti? Ačiū, ponas Būda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pabrėžti, kad europinės priemonės turi būti horizontalios, taikomos visiems ekologiniams ūkiams, visur. Prancūzijoje, Europoje yra tokių teisės aktų, kurie leidžia daugiau, kai kurios valstybės yra nuolaidesnės, taigi labai svarbu, kad tos taisyklės būtų vienodos, nes tik ta, tuomet pasieksime produktų saugumo. Galbūt reikalingas europinis e, tokių produktų registras, kad būtų galima atsižvelgti ir į tarp valstybinius sandorius. Ir, aišku, reikalinga ekologinių e, produktų agentūra Europoje. Ačiū. Diego Kongo komisijos atstovas. Kofano, Diego Kofano, komisijos atstovas, nedaugiau nei keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Hausling, visiems parlamentarams, kurie pasisakė. Mes manome, kad siekiame pažangos, ponė pirmininkė, komisija suringė kelis techninius sutikimus su ponu Hauslingu, jo komanda, kad būtų paaiškinti tam tikri pasiūlymo elementai ir džiaugiuosi, kad pono Hauslingo požiūris yra konstruktyvus, mes ir toliau artimai su juo dirbsime. Visi norime tvaraus organi... E- ekologinio ūkininkavimo sektoriaus plėtros, tvarios plėtros. Ir taip pat norime gerai veikiančios kontrolės sistemos, mes norime išsaugoti vartotojų pasitikėjimą e, ekologinę etiketę. 6-9 procentais išauga šis sektorius, bet taip yra tik dėl importo. Mes norime daugiau augimo, daugiau darbo vietų ekologinėje, ekologinėme sektorija per ilgesnę laiko perspektyvą. Pone pirmininkė, ankstesnė komisija dar buvo būtent pateikė šį pasiūlymą, kai komisaras Hoganas pradėjo savo darbą, jis pirmiausia at, peržiūrėjo šį dokumentą atsižvelgdamas išsakytas kritinės pastabas, sutiko jisai su ministrais, šešėliniais pranešėjais, suinteresuotais asmenimis ir buvo prašoma išlaikyti status quo dėl tų mišrių ūkių ir panašiai. Tačiau tos taisyklės turi būti suderintos ir skaidrios ir labai svarbu, kad būtų sąžiningos ir vienodos sąlygos visiems ekologiniams ūkiams Europoje, kad būtų taikomos tos pačios taisyklės, kad ES logotipas reikštų, kad visi produktai yra tokios pačios aukštos kokybės. Komisija nepritarė tiems, kurie reikia absoliučiai išsaugoti status quo ir nieko nekeisti. Aš norėčiau atvirai pasakyti, kad ne viskas yra tobula e, ekologinėme, ekologinėme sektoriuje dabar taisyklės yra labai senos, dar prieš Lisabono sutartį patvirtintos ir daug ką galima čia supaprastinti. Ir taip pat reikia toliau sugriežtinti taisyklės ir skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą šiame sektoriuje. Taigi, ponė pirmininkė, čia yra trys klausimai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, kontrolė. Kontrolės priemonės. Norėčiau priminti, kad buvo pasiektas susitarimas dėl to, kad reikia stiprinti kontrolės sistemą ir pasimokyti iš patirties bei klaidų Europos audito rūmai pateikė rekomendacijas, jų negalime ignoruoti. Ir naujausias atvejis dėl saulėgražų alėjus, matėme, kad iš tiesų čia buvo pažeidimų. Taigi reikalingos bendros vienodos taisyklės ir užtikrinamas atitinkamas lankstumas tam, kad sistema būtų patvaresnė. Komisijos pasiūlyme taip pat siekiama įvesti rizikos analizę ekologinėme sektoriuje. Tai reiškia, kad komisija gali būti atvira žiemos rizikos sritims ir nenustatyti naujų nereikalingų naštų operatoriams. Kitas dalykas, ponė pirminkė, importas. Šiandien norime viską supaprastinti. 63 kontrolės institucijos sertifikuoja 60 e, e, sertifikuoja tokius ūkius pagal 63 skirtingus taisyklių rinkinius. Mums reikia keisti situaciją. Turime pasirūpinti, kad europinis ekologinis logotipas būtų skiriamas tik tiems produktams, kurie yra gaminami Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga, aišku, yra atvira importui, tačiau kodėl turėtumėme taikyti su žemesniais standartais, kai yra importuojama iš trečių šalių. Taip pat nepamirškime, kad ne visos, ne visose, ne visos to šalys yra besivystančios šalys. Visi turi laikytis tų pačių taisyklių, jeigu nori gauti šį logotipą. Taip pat mes galime tikrinti ir priimti trečių šalių ekologinius produktus. E, tačiau juos turime, jais turime pasitik, pasitikėti, taip yra su Šveicarija, Tunisu ir Japonija. Ir jie turi atitikti tas pačias taisyklės, kokie, kokios yra keliamos produktams ES. Toliau, pesticidai. Esama situacija tikrai nėra priimtina užterštų produktų ženklinimas ekologiniais logotipais iš tiesų nėra priimtina. Ačiū, ponė pirmininkė, laukiu diskusijų. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos atstovui. Ir mes norėtume, kad pranešėjas mums raštų pateiktų siūlomą darbų tvarkaraštį. Dvi minutės pranešėjai dabar. Dėkoju kolegos, dėkoju už šią diskusiją. Akivaizdu, kad mūsų nuomonė dėl daugelio klausimų sutampa. Kolegai iš Ispanijos norėčiau pasakyti, kad mes be abejo padarysime viską tam, kad teisinė prasme jisai galiotų, kad negalima būtų apeiti jo nuostatų. Taip, delikuotų akto problema egzistuoja, nes negalime visiškai aklai pasitikėti komisiją, nes tu, tuomet komisija galės tiesiog mūsų parengtą patvirtintą tekstą pakeisti taip, kaip jai atrodo tinkama, įvestama naujas taisyklės ir tai yra visiškai nepriimtina. Ūkininkai turi teisę žinoti, ko galima tikėtis per kitus dešimt metų. Ir todėl mūsų rengiamas tekstas turėtų būti visiškai aiškus, kad būtų užtikrintas visiškas teisinės aiškumas. Ir mes padarysime viską, kad tą tikslą pasiektume. Taip, iš tikrųjų, neturėtume skubėti, neturėtume da, dirbti skubotai. Turime reikalauti, kad viskas būtų padaryta tvarkingai, gerai Ir be abejo, aš esu pasiruošęs bendradarbiauti su visais, ypač su šešėliniais pranešėjais. Ir tikiuosi, kad mes galėsime parengti bendrą poziciją, kurią po to patvirtins Europos parlamentas plenarinėme posėdėje. Nebejoju, kad mums pavyks. Norėčiau paraginti komisiją konstruktyviai su mumis bendradarbiauti. Ir suprasti, kad mums reikia tokio teisės akto, kuris padėtų šiam sektoriui, ekologinio ūkininkavimo sektoriui, plėtotis, o nestagnuoti. Dėkoju, dėkoju visiems kolegoms, dėkoju vertėjams ir dar kartą noriu paprašyti pranešėjo pateikti mums elektroniniu paštu siūlomą darbo grafiką. Dėkoju, dėkoju verzėjams už tai, kad jie dirbo papildomai. Nepamirškite po pietų atsinešti balsavimo korteles. Dėkoju ir skan, skanaus visiems.